Okay, I'm going to quickly start with a couple of announcements. Dėdame nuo pirmininkės pranešimų. Darbo tvarkė. Du darbo tvarkės punktai. Dėl antro trišalių dėrybų susitikimo dėl viešųjų institucijų viešo sektoriaus institucijų internetų prieigos pasiūlymo. Žinau, kad e, kai kuriems posėdė esantiems dalyviams e, tas klausimas aktualus, norime išklausyti įvairių nuomonių ir šio klausimo svarstymas prasidės po 16 valandos. Taip pat Išgirsime, kaip vyko e, trišalio susitikimo dėrybos dėl medicininių e, prietaisų ir in vitro medicininių prietaisų, kur, kurio pristatymą taip pat e, aptarsime išklausysime. Atidėsime kompromisinių pakeitimų dėl netarifinių kliūčių e, svarstymą, pranešimo dėl kompromisinių pakeitimų, pranešimo dėl netarifinių kliūčių svarstymą. E, taip yra dėl praėjusią savaitę įvykusiame posėdėje priimtų sprendimų. Taigi tai tiesiog vėlavimas dėl techninio pobūdžio. Ir e, Toliau labai džiaugiuosi galimybę dar kartą pasveikinti mūsų posėdėje komisijos vicepirmininką Katainenę atsakingą už darbo vietas, augimą, investicijas ir konkurencingumą visus mūsų komiteto kompetencijos sektorius. Ir mes esame vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas, nuolatos tai akcentuoju ir dar kartą tai primenu. Uh, ir iš karto aš sutikiu žodį. Vicepirmininkui taip pat raginu kolegas, kurie noris uždėti, užduoti klausimų, įsirašyti norinčiųjų pasisakyti sąrašą. Taigi, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai. Tai dar viena gera galimybė mums apžvelgti pažangą Kalbėtojo mikrofonas išsijungė. Taigi ačiū už man sutiktą galimybę aptarti su jumis, kaip uh, įgyvendinamos užduotis, kokie darbai atliekami, uh, svarbus darbai susijęs su vidaus rinka, ypač darbo vietų kūrimo, augimo ir konkurencingumo srityse. Aš neaptarsiu visų mūsų veiksmų sričių, bet sutelksiu dėmesį keletą svarbiausių aspektų, kurie yra svarbiausi mano išvardintose sritise ir kurios yra aktualios jūsų komiteto darbui. Visų pirma, pristatysiu apžvalgą, kaip sekasi gyventinti investicijų planą, kuris, kaip žinote, e, buvo svarbiausia mūsų užduotis pastarosius kelis mėnesius. Taip pat pakalbėsiu apie uh, tai kaip sekasi gyvendinti vidaus rinkos strategiją. Jūs, žinau, jūsų komitetas labai susidomėjęs seka, kaip tai, kaip čia vyksta darbas. E, vidaus rinkos užduotis susijęs su e, geresnio reglamentavimo darbo tvarkės užduotimis ir po, taigi, aptaręs visus šios klausimus, melai atsakysiu jūsų klausimus. Ir e, Taip pat esu pasirengęs sutelkti jūsų, su, su, pri, peržiūrėti jūsų pasiūlymus. Visų pirma, e, Europos investicijų bankas patvirtinimo 56 projektus finansavimui pagal EFSI, Europos strateginių investicijų programą kuriai skirta 7,2 milijardai eurų. 56 konkretus projektai, finansų uh, dydis 7,2 milijardo, kiekvienas mėnesį atliekame po vieną projektą. Maždaug pusę projektų skirta e, nešiam energijos naudojimui bei e, mažai anglės nu, naudojančios ekonomikos kūrimui. Kiti projektai atima mokslinių tyrimų srities, e, skaitmenės visuomenės, infrastruktūros, transporto ir smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui. Uh, Europos investicijų fondas pasirašęs sutartis su beveik 400, atsiprašau, 125 tūkstančiais įmonių, finansavimas 2,4 milijardų eurų. Taigi iš viso e, manome, kad bus pasieks pritraukti investicijų, kurių dydis 76 milijardai eurų per pirmuosius šešis mėnesius e, projektų įgyvendinimo. Iki šiol strateginių investicijų fondų pasinaudojo 22 valstybės narės, taip pat ir ma ma mažos valstybės, tokios kaip Slovenija, Estija, Bulgarija ir Kroatija. Italija, Junktinė karalystė ir Prancūzija yra svarbiausios pagrindinės Jungtinė karalystė, e, priklausomai nuo to, kaip skaičiuosime projektus, ar, ar jeigu pagal, e, invest, pagal finansų dydį jūs esate pirmoje arba antroje vietoje. Jungtinė karalystė pirmoje arba antroje vietoje. Prancūzija ir Jungtinė karalystė dalies tomis vietomis. Privat privataus ir viešojo sektoriaus projektų vystytojai gali prašyti techninės paramos iš Europos investicijų pat, e, konsultacijų centro. Taip pat mes šiais, šį pavasarį e, atidarysime Europos investicinių projektų e, svetainę skirtą projektų vystytojams. E, vasario 22 komisija ir EIB paskelbė informacinę brošiūrą skirtą padėti vietos valdžiai ir projektų vystytojams ir padėti jiems visapusiškai e, pasinaudoti EFSI ir ESI fondų lėšomis. Šie e, instrumentai e, yra skirtingi, bet jie vienas kitą papildo savo logiką, dizainu ir e, teisiniu pagrindu. Jie vienas kitą sustiprina. Šią veiklą papildo mūsų politika mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Horizontas 2020 siekia kurti žinių bazę paremtą e, naujausiamis žiniomis, taip pat kurti aplinką palankę tyrimams ir inovacijoms Europoje. Taip pat skatina mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurios užtikrina ekonominį e, gerovę, saugumą. 2020, horizontas 2020 kaip tik siekia šių tikslų. Mes e, pasirašėme beveik 7200 e, dotacijų sutarčių su, dal, su dalyviais Europos Sąjungoje. E, ir, atsiprašau, ir ES dalis šiuose projektuose sudaro 2,6 milijardus eurų ir apima 31 tūkstantį dalyvių. Tai į tą skaičių įtraukti ir 1300 dotacijų susitarimų su Europos mokslinio tyrimų taryba. Komisija taip pat siekia gyvendinti pratus užmojo darbo tvarkę pašalinant išliekančias administracinės reglamentavimo kliūtis investicijoms. Mm, mes nagrinėjame, su, kokiamis, e, su kokiais iššūkiais valstybės narės susiduria investicijų srityje. 2015 lapkričio 26 patvirtinome metinę augimo apžvalgą, kurioje parengtos šalims skirtos rekomendacijos ir pristatyti investiciniai barjerai, kliūtis investicijoms kiekvienoje valstybėje narėje. E, komisija taip pat jau pradėjo kapitalų sąjungos kapitalų rinkų sąjungos kūrimą, bendros skaitmeninės rinkos kūrimą, e, parengė bendrą vidaus rinkos strategiją. Visa tai skatina, užtikrina geresnę verslo aplinką investuotojams. Šį pavasarį taip pat patvirtinsime įgūdžių darbo tvarkę. Kalbant apie vidaus rinkos strategiją, mes turime pašalinti e, išliek, investicijoms išliekančius apribojimus ir kurti naujas galimybes O vidaus rinka turi neatsilikti nuo e, visų tendencijų. Reikia skatinti novatoriškus verslo modelius, e, jų atsiradimą vidaus rinkoje. Norime rengti naują Europos darbo atvarkę skatinančią bendradarbiavimą pagristą ekonomiką neteikdami prioritetą vienam ar kitam verslo modeliui. Norime e, sukurti paslaugų pasą, kad paslaugų teikėjai galėtų lengviau įrodyti, jog jie atitinka reikalavimus e, keliamus priekybę kitose valstybėse narėse. Norime suderinti kai kuriuos reikalavimus prioritetinėse srityse, e, kuriuose dar e, stinga pažangos E, integruojant, integracijos požiūrių, pavyzdžiui, kai kurių verslo paslaugų srityje. Taip pat norime tobulinti Europos standartizavimo sistemą užtikrinant e, aktyvų e, visuomenės atstovų bei mm, dalyvavimą bei mažų ir vidutinių įmonių įtraukti. Visos šios priemonės paskatins e, mm, mažą ir vidutinį verslą Europoje ir papildys kitas priemonės skirtas užtikrinti prieigą prie finansų, kapitalų rinkų sąjungą ir sumažinti E, biurokratiją. Taip pat pateiksime pasiūlymų dėl Europos rizikos kapitalo fondo e, ir tai bus pasiūlymas skirias, skirtas startuolių skatinimui. Startuoliai yra tas sektorius, kur atsiranda verslas, tačiau tik tai 60 jų, iš jų, tik 60 procentų jų iš, gyvuoja ilgiau nei 3 metus. Taip pat norime supaprastinti PVM procedūras ir e, imsimės kitų iniciatyvų skirtų startuoliams, kad geriau suprastume, e, kuriuos reikalavimus sunku įgyvendinti. Vidaus rinkos strategija taip pat daug labai akcentuoja įgyvendinimo užtikrinimą ir atitiksti. E, parengsime prioritetinės priemonės šiuo tikslu ir taip pat norime e, parengti rinkos informacijos įrankį, kad galėtume su jo, kad jo pagalba geriau rink, rinktume informaciją. Su vicepirmininku Ansip stebime, kaip įgyvendinama skaitmeninė strategija, kurią komisija pristatė dėl um, autorių teisų ir skaitmeninių sandorių teisų. Jis pristatės praėjusį gruodį bus daugiau pasiūlymų dėl skaitmeninių technologijų, elektroninės priekybos ir turinio. Ir tie pasiūlymai pasirodys iki vasaros atostogų. Visi šie pasiūlymai yra mūsų prioritetai ir visų mūsų pastangų dalis siekiant visapusiškai išnaudoti vidaus rinkos potencialą daug investavome į pasirengimą Paryžiaus klimato konferencijai, dabar turime žengti kitus žingsnius. Rengėme veiksmų planą dėl žiedinės ekonomikos, gyvename šį planą pristatytą gruodžio mėnesį ir toliau e, plėtojame tvarios E, Europos planus, e, peržiūrėdami 2020 Europos strategijos tikslus ir, Europ, ir jungtinių tautų tvarios, e, tvaraus vystimos tikslus, taip pat 2016 svarbus renginys bus vidutinės trukmės ir daugiametės finansavimo programos peržiūra. Šią savaitę komisija parengs komunikatą, kuriame bus pristatyti žingsniai ES mastu, kaip optima, pas, užtikrinti didžiausią įmanomą politikos priemonių našumą skirtų plieno sektoriui ir taip pat toliau tęsti modernizavimo e, veiksmus šioje srityje. Noriu taip pat pakalbėti apie geresnį reglamentavimą šalia komisijos geresnio reglamentavimo darbo tvarkės komisija siekia supaprastinti teisinį pagrindį ir sumažinti reglamentavimo naštą. Turime skatinti tokį reglamentavimą, kuris šalina kliūtis augimui ir sumažina reglamentų gyvendinamo kaštus bei užtikrina naujas galimybes. Uh, užtikrina socialinių ir aplinkosauginių požiūrių tvarų augimą. Siekdama šių tikslų komisija parengs e, gerai, pare, gerai pagristas e, iniciatyvas, paremtas išsameis tyrimais bei e, sukaupta patirtimi, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų. Geresnio reglamentavimo mm, pasiūlymų paketas yra to dalis. E, Už geresnį reglamentavimą atsakomybė bendrai tenka ES institucijoms ir valstybėms narėms. Jos privalo, vis, visi privalo laikytis geresnio reglamentavimo principų. Pone pirmininkė, mūsų struktūrinis dialogas buvo labai sėkmingas, rengiant 2016 komisijos darbų programą. Įvyko Europos parlamento pirmininkų konferencijos ir komisijos atstovų susitikimas Strasbūre. Ir vis dėlto mums iškilę iššūkiai yra labai rimti nuo teroristinių išpuolių, e, taip iki lėtesnio neįtikėtas ekonomikos augimo, klimato kaitos, pabėgėlių krizės migracinių srautų spaudimo prie mūsų išorės sienų ir e, nesaugumo mūsų kaiminystėje. Visi šie iššūkiai reikalauja, kad ES imtųsi reikalingų veiksmų parodytų atsakomybę. E, taip pat tikimės, kad ne karalystė liks Europos Sąjungoje ir bus svarbi pasaulinė veikėja. Turime dirbti visais lygmenimis, kad pasiektumėm tikslų, siekdami užtikrinti tvarę ir konkurencingesnę Europos ateitį. Ir dabar dialoge tikiuosi išklausyti jūsų nuomonių ir pakalbėti apie tai, kaip mes draugė galėtume atremti šiuos iššūkius. Ačiū. Thank you very much for that. Labai ačiū. Jau už, turiu užsirašysiu įkalbėti sąrašą. Jeigu norite dar kas prisijungti, duokit ženklą perskaitysiu sąrašą tuoj, bet pirmiausia noriu pasveikinti poną, kurio pavardės nedrįstų ištarti. Lotegard Morten. Sveikinu Jūs atvykus į parlamentą. Kiek suprantu, Jūs pakeičiate turnes. Mes su ja mes ilgą laiką dirbame ir aš linkiu jai geriausios kloties dirbant vyriausybės ministerijoje. O jūs sveikinu vidaus, reikalų, e, vidaus rinkos komitete. Šiame komitete labai daug dirbam. Uh, galiu Jūs informuoti. Aš jau esu dirbęs Briuselėje, čia tik sugrįžtu. Taigi sveikinu sugrįžus. Dabar skaitau skaityto, kalbėtų sąrašą. Rosasun, Catherine Steiner, Nicola Dante, Virginie Rosier, Lizzie Akansari, Carlos Coelho, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to take the... Ir Pagal frakcijas aš jiems suteiksiu kalbėti. Seka bus nustatyta pagal frakcijas. E, jūs norėtumėt gal pradėti, e, ponė Tun un Hohenstein. Ačiū už suteiktą žodį, ačiū gerbiamam komisijos atstovui už ateimą ir už e, pristatymą jūsų programos. Aš kartu su kolegomis e, vis kartoju, kad reikėtų su jumis susikti vis dažniau. Tačiau esmė yra ta, kad mes ilgą laiką e, kalbam apie tai, ką, e, girdim apie tai, kas yra daroma, bet aš e, norėčiau, norėjau tiksliau išgirsti, kas yra padaryta su paprastinimo kryptimi. Ar yra jau pasiekta kokių konkrečių rezultatų, ar dar ne? Katrin Steiler. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui ir už šį struktūrinį dialogą. Jūs teisingai pastebėjot, e, kad nuolat reikia akcentuoti horizontą 2020 ir kitas svarbias programas. Aš džiaugiuosi tuo, ką jūs pasakėte dėl kvalifikacijos darbo atvarkių. E, kaip žinome, daugiau 900 e, tūkstančių darbo vietų ES yra sukurta skaitmeninėms darbo vietų, skaitmeninėje srityje. Taip pat aš žinau, kad yra labai svarbu E, suvokti, kokie bus kvalifikacijos poreikiai. Kokią jūs viziją turite? Mes nenorime, kad pasaulis e, dėl skaitmeninių technologijų taptų padalintas, mes norime, kad skaitmeninis pasaulis apimtų visus. Mes e, suprantame, kad labai didelė konkurencija ir skaitmeninių įgūdžių, skaitmeninės kvalifikacijos lygmuo labai skiriasi, bet žmonės turi labai aiškiai suvokti, kad tai yra reikalinga. Vieną dalyką norėjau jum paminėti, nes neorganizavau renginį dėl darbo vietų kūrimo mažose įmonėse. Buvo kalbama apie interneto svetainių kūrimą. E, mažos skaitmeninė pobūdžio įmonės pasitelkia informacijos technologijas e, rinkodarai. Labai daug apie jas buvo kalbėta. Žinau, kad jūs į savo darbo tvarkę tą temą esate įtraukę ir neseniai man e, tai šis klausimas iškilo, norėjau su jumis jį aptarti. Uh, Jūs taip pat savo kalboje kalbėjote apie naują Junktinės karalystės struktūrą. Sakėte, kad tvirtai tikite, Junktinė karalystė turėtų likti Europos Sąjungoje. Rytoj bus pažymėtas šimtadienis prieš referendumą. Pabrėžėte, kad uh, Jungtinė karalystė iš šio fondo gaus e, vos nedaugiausiai lėšų iš visų valstybių narių. Žinote, kad 2020 metais universitetai iš to fondo galėtų labai daug naudos gauti. Kas atsitiks, jeigu išeisim iš ES? Kiek daug progų bus prarasta? Aš aišku nenoriu, kad būtų praleista proga pasinaudoti tais uh, fondais ir tomis investicijos. Aš naudojusi progą kalbėti ilgiau, nes ponė Tun labai trumpai kalbėjo. Puiku. Aš jūs paskubinau, nes pažadėjau per paskutinį koordinatorių posėdį, kad e, stengsiuosi ne e, riboti kalbėtojų laiką, kad komisijos narys turėtų laiko pasisakyti. Dešimt žmonių užsirašė kalbėti, dabar jau vienuolika. Todėl aš nustatysiu laikrodį, įjungsiu laikrodį ir jeigu kalbėsite ilgiau kaip dvi minutės, pradėsiu išjunginėti mikrofoną, nes kitaip nespėsim. E, pirmiausia, visų frakcijų atstovai, paskui visi likusiai. Commissioner. Um, I, I, very welcome to... Ačiū, ponė pirmininkė, kalba ponas Dalton. Aš labai puikiai girdėjau, gerbiamas komisijos nariai, e, ką jūs pasakėte apie geresnį reglamentavimą ir visiškai su jumis sutinku. Problema yra ta, kad realybė yra kitokia. Lengva kalbėti apie gerą reglamentavimą, supaprastinimą, bet labai dažnai uh, E, naujosiuose teisės aktuose padėtis tampa priešinga. ES muitinių kodeksas yra klasikinis to pavyzdys. Jis turėjo supaprastinti e, šį dosį, bet buvo priimtas dokumentas, kuris įnešė daugybę sunkumų, sukūrė daugybę biurokratinių kliūčių mūsų įmonėms. Ir dabar reikia naujų deleguotųjų teisės aktų, kad tos problemos būtų išspręstos. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip galime realiai kažko pasiekti. E, ankstesnė mūsų praeitis rodo, kad e, netaip jau lengva tą padaryti. Kitas dalykas, dėl netarifinių barjerų. Aš kaip tik komitete rengiu pranešimą apie tai. Ir labai daug mažų įmonių atstovų man sako, kad labai lengviau, lengva yra prekiauti su Kanada, bet žymiai sunkiau yra su Prancūzija ar Vokietija bendrauti, nes yra sukurta tiek daug biurokratinių kliūčių. Ir tos netarifinės kliūtis yra e, labai didelis trikdis vieningai rinkai. E, Ar jūs pritartumėte Europos komisijoje būtinybę parengti metinę ataskaitą apie vidaus rinkos raidą? Vertinant kiekvienos valstybės padėtį atskirai, turėtume išsiaiškinti, kokios yra tos netarifinės kliūtis ir kaip jas reikėtų pašalinti. Ir paskutinis mano klausimas dėl skaitmeninės bendrosios rinkos. Aš ją labai remiu, tą turiu pripažinti, bet kodėl komisija visą laiką kalba apie vartotojų apsaugą, kodėl mes nekalbame apie vartotojų įgalinimą? Uh, Internete apie tai dažnai diskutuojame, sakome, kad turi organi būti organizuojamos kolegų peržos ir panašiai. E, aš manau, kad komisija turėtų daugiau dėmesio skirti vartotojo įgalinimui. Vartotojų apsauga tik tai trukdo naujiems veikiems patekti į rinką. Praėjusią savaitę komisijos narys buvo atėjęs į mūsų frakciją ir buvo išsakyta minčių, kurios man sukėlė nerimą. Sakoma buvo, kad Europos komisija stengiasi apsaugoti rinkoje veikiančius veikėjus. Bet jeigu bus priimta bendroji skaitmenė rinka, tai naujiems veikiams patekti galės būti šiek tiek sunkiau. Taigi, kaip mes užtikrinsime galimybės visiems e, norintiems patekti rinką vienodomis sąlygomis ir vienodojose veikti, nesukuriant kliūčių? Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė. Įdomu buvo klausytis tai, ką sakė kolega Daltonas. Aš žinau, kokį jis projektą rengia, e, todėl buvo galima net nebejoti dėl to, ką jis pasakys, bet vis tik aš nustebau. Jūs savo kalboje kalbėjote apie investicijas. Investicijos yra strateginės, jų dabar labiausiai trūksta ES, mes puikiai žinome ir tai yra reikalinga, kad pasiektume ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Jūs kalbėjote apie investicinio plano uh, E, ateitį. Bet kad investicijos būtų suderintos visose pramonės sektoriuose, mes turime galvoti apie bendrą rinkos augimą. Nekalbame tik apie e, finansavimo organizavimą. Mes turime taip pat e, suprasti, kokios rinkos turi aukti. Čia vidaus rinkos komitete sėdime. Todėl aš e, galiu tik pakartoti tai, ką jau kolega Daltonas sakė. E, netarifinių barjerų e, trukdymas yra labai didelis. Jis sukuria strateginių kliūčių. Jūs ką tik kalbėjote apie startuolius. Čia mes kalbam daugiau apie didelės įmonės ir labai dažnai pamirštame tarpinės įmonės, vidutinės ir mažas įmonės. Mažų ir vidutinių įmonių augimas yra reikalingas, kad jos pasiektų vidutinio kapitalo įmonės mastą ir tai leistų užtikrinti ekonomikos atsigavimą išjudintų ekonomikos atsigavimą. Todėl aš teikiu labai konkretų ir tikslų klausimą. Kokių konkrečių nuostatų ketinate priimti. Aš pats esu iš tokios valstybės kaip Prancūzija, kur labai dažnai yra kalbama apie perkelimą teisės aktų. Žinau, kad mano valstybė ir kitose valstybėse dabar yra sakoma, kad teisės aktų iš ES perkelimas yra tas nuodas, kuris trukdo panaikinti kliūtis, kuris sunkina gyvenimą. Ir, o tuo pat metu mesgi čia kalbam apie tai, kad nereikia kenkti verslui. Taigi, gerbiamas komisijos nariai, ar jūs su kolegomis galvojate, kaip sukurti priemonės, kurios leistų tokių problemų atsikratyti? Julia Reidė, pirmoji šiame raunde. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisijos nariai. Jums tenka labai svarbus uh, portfelis mūsų komiteto akimis, taip pat jūs esate atsakingas už skaitmininę bendrą rinką ir jos strategiją. O aš dar kartą norėčiau paklausti dėl reformų greičio, kaip tik jos dabar prasideda. Šiandien uh, vicepirmininkas Ansi uh, kalbėjo apie labai svarbų skaitmeninės rinkos uh, elementą uh, autorinių teisų reforma. Dar kartą bus atidėta iki rugsėjo mėnesio. Ir uh, Komisijos pirmininkas Junkeris paskelbė, paskelbs tą pasiūlymą ir tik po šešių mėnesių jis galės įsigalioti. Dabar komisija pranešė apie keturių mėnesių laikotarpį. Man dėl to neramu, nes buvo pasakyta, kad dėlsiama dėl kitų konsultacijų užsitęsusių ir e, man labai neramu, kai bus su spaudos leidėjų gretutinėmis teisėmis. E, komisija nenori, kad vienas verslo modelis trukdytų kitam verslo modeliui. Tuo tarpu e, ataskaitoje apie skaitmeninę rinką Europos komisija pareiškė, kad naujų prievalių nebereikia sukurti. E, net galime subsidijuoti vieno verslo modelio kito verslo modelio sąskaitą. Todėl man e, daug nerimo kelia naujosios komisijos ataskaitos ir pranešimai. Viena vertus, ar jūs atliksite lyderio vaidmenį ir užtikrinsite, kad pasiūlymas dėl skaitmeninės rinkos greičiau įsigaliotų, kad mes galėtume iš tiesų kurti, dirbti tokiu principu. O kitas dalykas, ar skaitmeninės rinkos ataskaita bus. E, parengta taip, kad neapsunkintume Europos startuoliams galimybių dalyvauti, veikti bendrojo rinkoje. Ir galiausiai šis komitetas labai daug stengiasi padėti neįgaliesiems žmonėms, kad jų teisės būtų užtikrintos. Mes kalbam apie prieigos gerinio, kaip tik rengime specialų įstatymą. O autorinių teisų reformos uždėlsimas reiškia, kad bus uždėlstas Marahešo sutarties įgyvendinimas. Vadinasi, aklieji ir turintis regėjimo negalę negalės skaityti elektroninių knygų. Mano klausimas yra susijęs su tuo, ką komisijos narys Jotingeris jau gruodžio mėnesį pasakė. Jis sakė, kad tas pasiūlymas jau parengtas, jis ant komisijos stalo guli ir laukia, kada bus priimtas. Ir mes turėtume užtikrinti, kad šis pasiūlymas įsigaliotų dar iki rugsėjo mėnesio, nes nėra jokios priežasties dar labiau laukti. Europos parlamentas šio klausimo sprendimą remia visapusiškai. Ačiū. Ar norėtumėt bandyti atsakyti? Ačiū. Man labai patinka tokios diskusijos. Tai yra politinė diskusija. Girdžiu, kas jums rūpi ir pabandysiu atsakyti, kuo konkrečiau jūsų klausimus. Bet e, aš nesu kompetitingas atsakyti visus jūsų pateiktus klausimus, bet pabandysiu. Pirmiausia, notifikavimo, informavimo procedūra. Mes siekiame pagerinti dabartinę Notification Publication Services Directive. Mes norime keisti reikalavimus paslaugų tiekėjams valstybėse narėse. Norime, kad būtų įdėktos proporcingos priemonės, kurios padėtų tiekti e, paslaugas per sieną. Kuo efektyvesnė bus nustatyta procedūra, tenkinant kuo daugiau reikalavimų, tuo geriau komisija ir valstybės narės galės išanalizuoti e, priemonės ir priemonių projektus, kad e, paslaugų rinka veiktų geriau. Mūsų tikslas – padidinti skaidrumą ir leisti geriau vertinti naujų priemonių proporcingumą. Vadinamoji kvalifikacijų darbo atvarkė, įgūdžių darbo atvarkė – Marian Tyson teiks pasiūlymą šią temą po keleto savaičių. Mes patys bandėme įtraukti daug e, komisijos generalinių direktoratų iš jos temos nagrinėjimą, kad apimtume e, kuo daugiau sričių, ne tik skaitmeniniai įgūdžiai mums svarbus, bet ir kiti, pavyzdžiui, kaip pagerinti plieno pramonės produktivumą. Čia reikalinga ypatinga kvalifikacija. Tačiau skaitmeninė, e, e, įgūdžiai skaitmeninė kvalifikacija yra labai svarbi, dominuojanti. Visi supranta, kad Europos komisijai sunku pasakyti, ką būtų galima dar daugiau padaryti. Švietimo politika ne mūsų rankose, bet žinoma, galime keistis geriausią patirtimį tarp valstybių narių. Taip pat Galime patarti valstybėms narėms, kaip naudotis ES fondais, kad pagerėtų švietimo kokybė, pavyzdžiui. Labai svarbu vaidmenį vaidina ir privatus sektorius, nes kartais būtent privatus sektorius gali uh, greičiau sureaguoti į mokymo poreikius negu įsitvirtinusios švietimo institucijos. Aš nenoriu e, pasakyti, kad privačios įmonės turi perimti mokyklų vaidmenį, bet jos gali papildyti mokyklų programas. Apie tai bus dar daug kalbama vėliau. Aš norėčiau tik vieną dalyką pasakyti papildomai prie to, ką jau sakiau apie skaitminę darbotvarkę. Dabar į ES važiuoja didelis rautai Mm, imigrantų žmonių. Mes turim stengtis tuos žmonės integruoti į visuomenės kuo greičiau, kad jie galėtų prisidėti prie mūsų visuomenių kuo skubiau. Ir jeigu į šią padėtį pažvelgtume iš investicijų perspektyvos, tai suprasime, kad tie žmonės yra turtas. Tai nėra žmonės, kurie uh, uždeda papildomą naštą ant mūsų pečių. Tie žmonės atneša naudos žemynas, tikintis žmogiškuoju kapitalu, dabar e, priima daug naujų žmonių. Bet mes taip pat turime užtikrinti, kad tie žmonės tarnautų kaip kapitalas ateityje. Todėl e, kvalifikacijų darbo atvarkiai iškilo naujas iššūkis. Mes turime galvoti apie naujų žmonių patekusių Europos Sąjungą kvalifikacijos e, sukūrimą ar pagerinimą. Geresnis reglamentavimas. Labai daug kas galvoja, kad geresnis reglamentavimas reiškia, kad išbraukiame, išnaiki, panaikiname kai kurios reglamentus ir bando pagal tai matuoti geresnį reglamentavimą. Betgi kur kas svarbiau yra glaudžiai koordinuoti reglamentavimą su įvairiais sektoriais, ypač kai kuriame naujus reglamentus. Pavyzdžiui, jeigu mes norime sukurti bendrosios rinkos e, reglamentą, tai siekiamegi 28 reglamentavimo sistemas pakeisti vieną sistemą. Bet ta viena sistema, viena reglamentavimo sistema turi vertinti kiekvienos valstybės specifiką. Gal jūs nesutiksite su manim, tačiau aš pasakyčiau, kad naujasis Europos komisijos darbo metodas, kuris skiriasi nuo ankstesnių darbo metodų, pasirenkant e, projektinės komandas, kurių tikslas e, sukurti kokybiškesnius pasiūlymus yra naudingas. Aš kartu su komisijos e, pavaduotoju Timmermans e, vadovavau rengiant vieną iš svarbiausių bendrosios rinkos projektų, kartais jis taip net neįvardinamas kaip projektas, bet iš tiesų tai buvo žiedinės ekonomikos projektas. Tai buvo puikus komandinio darbo pavyzdys Kalbėjom ne tik apie aplinkosaugos problemas, kalbėjom apie bendros rinkos klausimus. Buvo daug generalinių direktoratų, kurie prisidėjo prie to darbo. Ir aš galiu pasakyti, kad rezultatas buvo žymiai geresnis negu uh, pirminis pasiūlymas. Todėl aš manau, kad reglamentavimo gerinimas e, iš, ir turi būti vertinamas pagal tai, kaip mes sugebam pasverti skirtingus požiūrio taškus Pavyzdžiui, kai kalbėm apie žiedinę ekonomiką, ji turi iš tiesų cirkuliuoti, ji turi būti pagrįsta ekonomika, verslu, verslo poreikiais. Netarifiniai barjerai. Aš nesu svarstęs ir mąstęs apie jūsų pasiūlymą dėl netarifinių barjerų, bet šioje srityje taip kažką reikia padaryti. Visi esantys šioje salėje žino. Vienas iš pagrindinių ES iššūkių yra tas, kad valstybės narės neįgyvendina visų bendrosios rinkos teisės aktų. Ir būtent dėl tos priežasties mes pasiūlėme sukurti naujas priemonės, kurios leistų stebėti, ką daro valstybės narės ir paskatinti valstybės narės geriau įgyvendinti teisės aktus. Tai yra bendrosios rinkos strategijos vienas iš pasiūlymų. Mes, Europos komisija, galime padaryti daugiau negu anksčiau darydavome, bet aš tikiuosi jūsų paramos. Turime įgyvendinimo klausimus e, prioritetizuoti. Tai yra naujas dalykas, nieko čia naujo nėra. E, tai yra senas dalykas, nieko čia naujo nėra Ir daugam tas klausimas netrodo labai patrauklus, betgi mes būtent tam ir esame čia. Kaip jau sakiau, aš pats apie tai dar daug negalvau, bet šioje srityje turi būti dirbama daugiau. Taip pat jūs pateikėt dar vieną labai svarbų klausimą. Tai yra vartotojų įgalinimas. Tai yra žiedinės ekonomikos dalis, ekonomikos mąstysenos dalis. Žinoma, vartotojai turi būti apsaugoti, bet reikia palikti erdvės vartotojui pasirinkti. Ar Europa yra žemynas, kuriame leidžiama įgyvendinti naujus verslo modelius? Ar tai toks žemynas, kuris jau yra aiškiai nustatęs, kokie verslo modeliai ir kokios paslaugos gali būti teikiamos vartotojui? Patinka mums ar nepatinka, bet bendradarbiavo ekonomika vaidins vis e, svarbesnį vaidmenį, o mes turėsime sukurti e, saugę E, naujiems modeliams, verslo modeliams atvirą rinką. Todėl mes balandžio mėnesį ir teiksime dokumentą apie bendradarbiavimo ekonomiką. Jis bus atnaujintas birželio mėnesį. E, jame bus kalbama apie tai, kaip ekonomikoje yra gyvenamas verslo taisyklės. E, žiūrėsime, kaip galima panaudoti žiedinės ekonomikos ir bendradarbiavimo ekonomikos uh, principus vartotojo įgalinimui. E, kolega iš Prancūzijos e, teikė panašių klausimų, aš tikiuosi, kad juos atsakiau. Yes. The copyright issue, yeah, it's a... Taip, autorinių teisų klausimas. Kaip žinote, nuspręsta dirbti dviem etapais – autorinių teisų modernizavimo sistema yra reikalinga. Praėjusiu metu gruodžio 9 dieną Europos komisija jau pateikė pasiūlymą ir patvirtino pranešimą dėl autorinių teisų reformos. E, tai buvo teisėkūrinis pasiūlymas dėl teisų perkelimo. Atos, ataskaitos didžioji dalis kurie yra susijusi su e, įstatymuose nustatytomis autorinėmis teisėmis pakeistomis, turėtų būti paskelbta vasara, gal birželį, gal liepą. Mes labai norėtumėm kartu su vicepirmininku Ansip tuos pasiūlymus e, pastumėti į priekį. Europos komisija nekuria jokių kliūčių, kad e, tie pasiūlymai nebūtų pateikti. Mes stengiamės tik užtikrinti, kad pasiūlymai būtų kokybiški. Ir labai ačiū, kad jau dabar jūs išreiškėte palankų požiūrį į mūsų pasiūlymus. Dar vieną dalyką pridursiu. Jis išplaukia iš pasiūlymo dėl bendrosios skaitmeninės rinkos. Jūsų komiteto vaidmuo bus nepaprastai svarbus. Kai mes pateiksime konkrečių pasiūlymų iš skirtingų sričių. Nes e, per daug lengva yra pasakyti, kad e, pasiūlymai, kurie gal atrodo sudėtingi iš e, vienos pusės, turi būti palikti. Bet mes turim pamiršti bendrojo vaizdo, mes turim kalbėti apie vidaus rinkos gilinimą. Reikia plačiai mąstančių žmonių, kurie stengiasi pareng, siekti kompromisų. Jeigu mūsų pasiūlymas nėra tobulas, tai jie turi uh, bandyti pasiekti kompromisą, kad po poros trejetos metų būtų galima performuoti Europos verslo aplinką. Gal tada e, atsakytumėte į Katlin klausimą, kas būtų, tai yra, e, jeigu, sakykime, ne ES valstybės narės e, pageidautų dalyvauti EFSI projektuose. Atsakymas. Nežinau, kaip šiandien man oficialiai kalbėti, nežinau, ką oficialiai galiu pasakyti, tačiau esu tikras, kad visi čia esantis žino, kad šiaip jau valstybės narės paprastai dalyvauja priimant sprendimus, kalbant apie tam tikrus ES klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkė už tai, kad taip aiškiai pasisakėt, paminėjo svarbiausius tikslus. Tris dalykus pasakysiu. Jūs minėjot, kad yra 56 projektai jau su, susijęs su skaitmeninė rinka. Klausimas, kiek jų skirti skaitmeniniai erdviai? Nes mes juk sutinkam, kad e, skaitmeninė rinka yra prioritetas, tačiau ar strateginių investicijų fonde numatyta būtent konkrečių lėšų tam prioritetui? Ir kitas klausimas, ar turim tam tikrų priemonių tam, kad būtų galima tiesiog kažkaip kreipti strateginius e, projektus tam, kad paremtume e, būtent skaitmeninės e, rinkos klausimus. Toliau, dabar dėl, paminėjot v, PVM supaprastinimą, tai yra labai gerai. Bet klausimas, Ar galim tikėtis, kad komisija pateiks pasiūlymų tam, kad būtų galima suderinti kažkaip, suvienodinti PVM e, tam tikrus teisės aktus? Ar galim kalbėti apie standartizavimą? Trečias klausimas susijęs su plieno uh, E, sektoriumi. Jūs paminėjot šitą sektorių, nes mes ir žinom, kad e, mūsų plieno sektorius spaudžia labai didelę konkurenciją dėl importo, dėl gamybos kaštų. Tad klausimas iš tikrųjų labai skubus, kadangi e, vėlgi tai susiję su užimtumo padėtimi ES. Ponas Danti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos vicepirmininkė, jūs paminėjot keletą e, svarbių e, dalykų, kurie yra jūsų įgaliojimų dalis. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę trim klausimais. Pirmiausia, dėl investicijų planų. Jūs pateikėt tam tikrų statistinių skaičių, skaičių ir dabar labai gerai, kad tie e, investicijų planai dėrėtų tarpusavyje. Mm, reikia, aišku, tam išteklių, ne visada išteklių E, pakanka, ištekliai riboti. O aš norėčiau labiau išgirsti apie kokybę. Antai, jeigu dabar investuojama į vieną ar kitą sritį, tai ar su investicijomis susijusi paprastai tam tikra rizika, ar e, vis dėlto įmonės e, investuoja vienaip ar kitaip, nepriklausomai nuo uh, lėšų iš vieno ar kito banko. Tad aš norėčiau išgirsti apie tokių investicijų kokybę su jomis susijusią riziką. Nes e, iš tikrųjų, šiaip jau čia gal būtų geriau užtikrinti e, patikimą bankų finansavimą. Toliau, antras dalykas. Yra atlik, komisija atliko tam tikrų tyrimų, kurių rezultatai sako, kad reikėtų vėlgi atgaivinti augimą tam tikrose sektoriuose. Ir čia antai e, paminėtina, sakykime, rinkos stebėsena. Apie tai kalbu ne todėl, kad esu iš viduržėmio jūr, e, jūr, baseino e, šalies. E, bet e, čia norėčiau išgirsti, ką komisija veikia tam, kad būtų galima pasiekti susitarimą tarp parlamento ir tarybos. Ir paskutinis mano klausimas susijęs su geografinėmis nuorodomis, jų aprieptimi. Parlamentas e, teigiamai balsavo, tačiau vėlgi komisija atliko tam tikrus skirimus. Čia ne tai, kad kalbėčiau apie didžiulį augimą šiame sektoriuje, bet vis dėlto šiokį tokį augimą, nes e, juk dabar sutarė tarsi e, komisija ir taryba, tai kodėl dabar e, komisija laukia ar kaip dėlse. Pone Rozier, ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkė. Pradėsiu nuo geografinių nuorodų. Prieš šešis mėnesius parlamentas didelė balsų dauguma priėmė pranešimą, kurios autorė e, aš buvau, tai yra dėl geografinių nuorodų. Beje, taryb, komi, kartu du komitetai - regionų komitetas ir socialinis, e, ekonomikos ir socialinių klausimų komitetas prašė to pareiškimo. Taip, pakartoju tuos du komitetus. O komisija 2013 metais iš tikrųjų e, padarė išvadą, kad reikia e, nežemės ūkio produktų geografinių nuorodų tam tikro teisės akto. Ir jūsų komitete prieš šešis mėnesius pasirodžiusiame apibendrinama vėlgi tai, kas buvo visi parengėmieji darbai vykę 2014 metais. O aš pati dažnai palaikau ryšius su mažosiomis vidutinėmis įmonėmis nes joms labai rūpi komisijos e, pasiūlymai, nes tos įmonės susiduria su nuožme ir kartais nesažininga konkurencija. Tad vėlgi dabar taip, e, aš norėčiau, kad e, nebūtų į Europos Sąjungą žiūrima vėlgi neigiamai iš tų mažųjų vidutinių įmonių pusės. Tad mano klausimas labai paprastas. Ar jūs ketinat pateikti konkretų teisės akto pasiūlymą skirtą bendrai geografinių nuorodų sistemai? Mr. Roy. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė vicepirmininkė. pirmininkė. Taip, jūs minėjot fondus ir panašiai, e, bet padėtis nemažai pasikeitė, dabar yra ir privačių tam tikrų lėšų. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl startuolių padėties ir startuolių įvairiuose sektoriuose yra daug. Tačiau tarp dešimties Bet, bet mes vis dėlto negalim susilyginti su JAV. Mes gerokai atsiliekam, nepaisant jūsų paminėtų ten tų tūkstančių, šimtų tūkstančių e, startuolių. Kas savaitę jūs tiesiog skelbėt pas, paskutinius naujausius duomenis. Bet kita vertus vėlgi, kai, kokiagi tikroji padėtis tų startuolių ir toliau. Žiedinė ekonomika. Iš tikrųjų, mes turėtume dėti pastangas, e, kad būtų kuriami mm, tiesiog nauji produktai, sakykime, iš atliekų ir panašiai, bet vėlgi pirmiausia reikėtų apibriežti, kas yra atlikos, kas ne. Tad aš visiškai pritariu jūsų būtent e, pasisakymui ir e, tai, ką jūs kalbėjot pagal įgaliojimus. Daugiau turbūt niekas nenori kalbėti, tai aš norėčiau paklausti. Pirmiausia, dėl vadinamųjų paslaugų paso. Taip, paminėjot paslaugų pasą. Kad tiesiog būtų galima paslaugas perkelti iš vienos valstybės narės į kitą. Bet kita vertus, juk dabar mažusios vidutinės įmonės galbūt ir nepageidauja to. Nes e, vėlgi čia turim, lab, turė, turim labai sudėtingą, šiaip jau um, sudėtingą padėtį atskirų sektorių. Tačiau vėlgi skirtingi subjektai uh, suvokia skirtingai tą paslaugų pasą ir jo padarinius. Tad mano pirmas klausimas toks. Gal uh, galėtume daugiau pasitarti su suinteresuotomis šalimis? Uh, nes neišgirdę būtent paslaugų teikėjų nuomonės, tai tikrai bus negerai. Ir tikrai būtų labai gerai e, e, gauti kartu informacijos apie tiesiog tam tikrus tarp valstybinius atvejus. Tai e, atsižvelgiant į paslaugų direktyvą labai svarbu, kad paslaugų teikėjai pirmiausia gautų tinkamą informaciją. Antra. Toliau, biurokratijos mažinimas ir geresnė reglamentavimo darbo tvarkė. Man buvo labai malonu girdėti, čia kaip praeis, praeisę savaitę buvo pasakyta komisijos nariu, kad kad vėlgi bus daugiau konsultavimosi ir, ir ir tiesiog bus atsijota tam tikrų, sakykime, gal nereikalingų teisės aktų pasiūlymo. Bet kita vertus vėl padėtis tokia sudėtinga. Taip, Taip, čia vėlgi cituoju geresnio reglamentavimo užmojus ir, ir, ir panašiai. Man iš tikrųjų labai e, sunku kreipiuosi jūs. Dabar tos nuorodos. Tad galbūt vėlgi taip buvo gerų minčių pasakyta dėl EFSI fondų ir skaitmeninių produktų. Mažiau negu 10 procentų tokių produktų kol kas finansuojami būtent iš šio fondo, turiu galvoje skaitmeninės srities produktus. Aš maniau, kad kai buvo sukurtas EFSI fondas, tai tos uh, investicijos į skaitmeninę, skaitmeninę rinką bus didesnės, bet taip nebuvo. Dabar taip jau, e, kol dabar yra tam tikrų sprendimų, dar nefinalizuotų, susijusių su tokiais, to, tokiom investicijom. Bet e, vėlgi čia daugiausia, e, daugiausia žiūrima į energiją, atsinaujinamosius energijos šaltinius E, startuoliams paremti, bet gal reikėtų paskatinti e, būtent skaitmeninių, ten tų produktų, skaitmenės produktams skirtas investicijas. Gal komisija ne iki galo aktyviai veikia, gal galėtų kreiptis kartu, raginti ir privačius investuotojus imtis priemonių, bet mes turėtume tikrai e, nepamiršti to dalyko. E, Ir dabar viena gerų progų, ypač e, kai kuriuose valstybėse narėse, kur yra, e, kurios gauna lėšų iš sanglaudos fondų, tai e, vėlgi tiesiog derinti tų fondų lėšą su EFSI investavimu nes ten ypač iš tikrųjų reikia geriau finansuoti infrastruktūros projektus pritraukiant kartu privačius investuotojus. Deja, negalėsiu atsakyti jūsų PVM klausimą. E, mes šiaip jau vis dėlto grįšim prie PVM e, pasiūlymų konkrečiai. Plieno pramonė labai sudėtingas klausimas, kaip tik todėl mes trečiadienį paskelbsim komisijos komunikatą skirtą ES plieno sektoriui ir ten ketinam paskelbti priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas šio sektoriaus įmonėms, kad šios galėtų atremti uh, E, neigiamą tokius padarinius, kurie kyla dėl produkcijos perviršio, dėl konkurencijos, ypač iš Kinijos. Tad mes tikrai turėtume kreip, tiesiog nepamiršti šito sektoriaus, nes jam tenkantis išbandymai tikrai labai dideli. Negali klausimų spręsti vieną, dviem priemonėmis. Mes turim turėti visą priemonių spektrą. Turiu galvoje kartu priekybos apsaugos e, priemonės ir kartu turėtume padėti šiam sektoriui daugiau investuoti į savo ateitį, į daugiau į e, našumą. Bet apie tai, kaip jau sakiau, e, tam pasirodys komunikatas. Dabar, dabar EFSI E, fondas ir ar jo lėšomis sukurta pridėtinė vertė. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas. Visi jūsų, kas kažkaip prisidėjot prie EFSI reglamento, tai matėt, kad e, kiek 17 milijardų mm, eurų kasmet yra e, šiaip skirta finansavimo ir EFSI fondo lėšos yra papildomos. Tai yra vėlgi uh, čia tos investicijos e, rizikingesnės dažnai būna negu palyginti, sakykime, su privataus sektoriaus e, investicijomis. Aš jau porą kartų aptarinėjau šį klausimą su ponu Moltara, EFSI e, tai valdomosios tarybos nariu ar pirmininku. Jis puikiai išmano padėtį iš tikrųjų tam, kad būtų galima e, finansuoti EFSI lėšomis, tai vėlgi čia reikia atrinkti labai svarbius, labai kokybiškus um, projektus. Ir čia ne tai, kad mes dabar stengtumėmės ar norėtume konkuruoti su privataus sektoriaus lėšomis. Uh, Bet kita vertus, čia e, kalbant apie mūsų investicijas, tai tam reikia, sakykime, viešų garantijų ir panašiai. Pateiksiu porą pavyzdžių, ką galima daryti EFSI lėšomis. Antai Danijoje sukurtas fondas, iš kurio bus finansuojama atsinaujinamosios energijos e, šaltinių sklaidai Šiaurės Europoje. Čia dabar e, skirtingas tas fondas, nes EFSI teikia tam tikrą e, lėšų dalį. O dabar pirmą kartą girdžiu, kai vėlgi čia sukurtas fondas, e, toks specialus, kuris skirtas būtent energetikos produktams. Ir čia EFSI gali prisidėti uh, pridėtin, prisidėti prie pridėtinės vertės kūrimo. Čia tiesiog yra štai jau toks pavyzdys, juo galima pasiremti, tiesiog mąstydami apie kažką panašų jūsų šalyse. Bet jeigu dabar norėtumėt gauti informaciją apie tai, kokius projektus EFSI finansavo, tai e, galite gauti informacijos tinklalapio puslapyje. Aš nekartą parlamente esu kalbėjęs apie tai, paminėjęs gerosios praktikos pavyzdžių, skleisti tokių pavyzdžių e, tikrai labai, labai gerai. Toliau, dėl geografinių nuorodų. Čia dabar visiškai, visiškai man užtemo protą šitą, šitą, šitą, šitą prasme, nes aš apie geografinės nuorodas kal, kalbuosi tik su amerikiečiais e, TTIP dėrybų kontekste. Tad dabar kol kas atsiprašau, bet tikrai negaliu atsakyti į jūsų konkrečius klausimus, pateiksiu vėliau atsakymų. Dabar dėl startuolių e, tiesiog tų skaičių masto Tai kolega Jonathanas Hilas pateiks konkretų pasiūlymą dėl rizikos kapitalo. Mūsų tikslas tiesiog sukurti tam tikrą fondą, kuris susintetintų turimas, um, susi, turimas lėšas ir jų dalis ar e, pusė būtų iš privataus sektorius. Kalbam apie maždaug 500 milijardų e, eurų sumą. Ir čia jau mintis sklandė prieš vasaros atostogas, būtent kalbėti apie tam tikrą stambų ES fondą, e, vėlgi skatinant tiesiog e, įmonės, kad šios plėstusi gaudamos finansavimą. Tad čia kalbam apie įmonių dydį. Įmonių dydis yra labai svarbus, kadangi tokios įmonės gali e, vel, įsileisti į rizikingesnę veiklą. Kapitalo rinkų sąjunga čia paminėtina šiame kontekste ir kartu EFSI fondą galima panaudoti, iš jo galima e, gauti tiesioginių, tiesioginių lėšų, e, tiesiog tiesiogiai prisidedant ar e, derinant įvairių fondų lėšas. Tad tas, tai yra labai svarbu, kalbant apie rizikos kapitalą. Toliau, paslaugų pasas. Mes ketinam paskelbti viešąją konsultaciją. Labai gerai, kad apie tai kalbėjot, kadangi mums, aišku, reikia gauti informacijos ap, iš tų, kuriems, manom, paslaugų pasas išeis į naudą. Mes vis dėlto esam tikri, kad padėsim vidutinėms mažosioms paslaugų įmonėms e, geriau veikti keliose valstybėse narėse, bet jeigu jos turi tam tikrų sunkumų, tai aišku, mes pasirengę įsiklausyti. Mes turim tam tikrų minčių jiems pasiūlyti ir mes aiškinsim, aišku, ką, ką ketinam, kaip mes žiūrim į šį klausimą ir, aišku, rinksim daugiau informacijos iš jų, kad tikrai galėtume pasiūlyti kuo paprastesnį, tačiau pravartų modelį. Tam reikia tikrai surinkti duomenų informacijos. Labai ačiū. Reikėtų oh, kažkaip sutrumpinti tą apibriežti e, biurokratijos mažinimas. Tik kad red tape angliškai reikia sugalvoti kažką tikslesnio, skambesnio. Ačiū komisijos nariui. Nežinau, ar nariai žino, e, apie tai, kad struktūrinio dialogo turinys ir informacija visa yra apibendrinama diskusijose, kurios vyksta tarp komitetų pirmininkų, rengiant darbų veiksmų programą. Todėl, kai kitą rudenį susitikinėsime e, su komisijos nariais, kai susikinės komitetų pirmininkai su komisijos nariais. Visa tai, e, visa ta informacija bus įtraukta ir tuo pagrindu bus parengta kitų metų veiksmų programa. Taigi tai labai svarbu ir ačiū Jums už e, Jūsų dalyvavimą. Um, now I will go to the chair's announcement. Toliau pirmininkės pranešimai. Paprastai juos e, paskelbiu posėdžio pradžioje, bet e, pirmai vyko keitimasis nuomonėmis su komisijos vicepirmininku. Noriu priminti, kad posėdžis transliuojamas internetu, kad galima e, visą informaciją sekti per e-komiteto e prietaiką, kad yra mūsų žiniaraščio naujas numeris taip pat paskeltas. Ačiū tiems, kurie jį parengė. Ir toliau pagal darbo tvarkę išklausysime naujausią informaciją apie trišalius dialogus dėl e, prieigos prie viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių. E, pranešėjos šiuo klausimu dar nėra. E, posėdėje ir todėl mes. Ar, jį, ar jie atvyksta? Ne? Ji dar netvyksta? Galbūt reiktų šį klausimą perkelti į rytojų, rasti jo aptarimui laiko rytoj. Naujausia informacija apie trišalį dialogą dėl medicininių prietaisų ir in vitro medicininių prietaisų, kaip suprantu, Roza Tuns kalbės kolegos uh, e, Andrėša vardu. Aš paskaitysiu jo parengtą tekstą. Jis apgailestavo dėl to, kad negalėjo šiandien ateiti į posėdį ir paprašė manęs perskaityti jums šį tekstą. Šeštasis trišalis dialogas dėl medicininių ir in vitro diagnostinių medicininių prietaisų ir įvyko e, šių metų vasario 17 dieną. Tai buvo pirmasis trišalis dialogas pirmininkaujant e, Niderlandams. Ir visos dėrybų pusės tikisi dėrybų baigties, pirmininkaujant Niderlandams. Beveik visi abiejų reglamentų skyriai ir priedai jau e, yra dėrybų objektas. Diskusijos tęsiasi dėl daugybės svarbių klausimų. Svarbiausias šeštojo e, trilogo e, aspektas iš Šimko perspektyvos buvo diskusija dėl peržiūros ir apriepties, dėl šeštojo skyriaus. Peržiūra e, didelę riziką keliančių, dėl didelę riziką keliančių medicininių e, prietaisų. Taryba parengė kompromisinį tekstą taryboje buvo parengtas kompromisinis tekstas, remiantis tarybos procedūra, bei pasitelkus parlamento e, pasiūlymą dėl e, priemonio priepties, todėl taip pat buvo nuspręsta atsisakyti pranešimo dėl specialiųjų e, institucijų, kur, kurios gauna pranešimus ir e, šiais metais koreperų posėdėje nuspręsta dar šiek tiek apriboti parlamento patiktą pasiūlymą šiuo klausimu ir apriboti kriterijus, kurių pagrindų galima apsispręsti, kokią procedūrą taikyti, bei taip pat išbrauktos deleguotojo teisės akto nuostatos, pagal kurį komisija galės tą aprepti e, keisti ateityje taryba nusprendė patvirtinti platesnę aprepti dėl antrosios B klasės priemonių ir išbraukti žodį nuorodą į vaistus. Tai, tai čia tai, tai, tai reiškia, kad apriptos ir insulino pompos, bet e, išbraukti audiniai ir lastelės. Parlamentas nusprendė pritarti šiai aprepčiai, šiek tiek patikslinės tekstą, kad būtų aišku, jog visi trečiosios klasės implantuojamieji ir e, B klasės vaistai būtų apriepti. Deleguotosios teisės aktai dėl e, apriepties išplėtimo. Taryba ištrynė šią nuorodą iš Europos parlamento pasiūlymo nesutikdama pakeisti procedūros aprepti. Parlamentas Tuo atveju, jeigu atsiranda nauja, naujas instrumentas, parlamentas turės teisę detaliau pasi, pa, panagrinėti, kokia ir kaip procedūra turėtų būti taikoma. Taryba išnagrinės šį pasiūlymą ir grįž prie šio klausimo. Toliau e, mokesčiai. Europos parlamento pozicija yra tokia. Įmonės neturėtų mokėti mokesčio už papildomus klinikinius tyrimus, tačiau tarybos pozicija yra tokia, kad mokesčiai turėtų būti numatyti ir kad mokesčiai turėtų būti mažesni mažoms ir vidutinėms įmonėms. Europos parlamentas siūlo kad įmonės mokėtų nedidesnį nei 50 procentų mokestį, o visą kitą finansuotų komisija o mažoms vidutinėms įmonėms turėtų būti taikomos dar didesnės nuolaidos nuo 50 procentų e, mokėtinos dalies. Dėl šio klausimo nebuvo susitarta. Komisija išreiškė skeptišką nuomonę dėl parlamento pasiūlymo, nes jis reikštų finansinės pasiekmes komisijai. E, parlamentas e, su komisija dėrėsis dėl galimo kompromiso. Tarybos pozicija yra štai kokia. Kažkas turi mokėti už tą procedūrą ir dabar šiame etape už tai moka įmonė. Dėl procedūros išsakyta pozicija, kad visos priemonės, visi instrumentai minėti komisijos per 30 dienų dėl jų turi būti priimtas sprendimas, ar, jie, ar juos sugražinti e, į e, deleguotosios atsakingos institucijos svarstymui. Parlamentas mano, kad visų priemonių svarstymą reikia iš karto siūsti ekspertų e, institucijai, kuri turėtų per tam tikrą laiką parengti, pareikšti savo nuomonę. Tačiau taryba sugriežtino kriterijus dėl papildomos analizės. Parlamentas pritarė sugriežtintiems ekspertams ekspertas, eks, sugriežtintai procedūrai, o, e, dėl, o siūlymas iš karto perduoti e, svarstymui ekspertams dar yra kol kas diskutuojamas. Taip pat svarstama, kaip elgtis tuo atveju, jei per 60 dienų ekspertai nepareiškia nuomonės. Galiausiai dar vienas punktas e, susijęs su D klasės e, priemonėmis. Tokia procedūra nenumatyta tarybos pasiūlyme, nes taryba mano, kad didesnės rizikos priemonės yra apreptos dabar galiojančiose nuostatose 40 straipsnėje. Visi D klasės e, e, instrumentai, netgi be techninių specifikacijų, turėtų būti nagrinėjami Europos uh, techninėje laboratorijoje. Parlamentas nori dar panagrinėti šį pasiūlymą ir nori pasikonsultuoti su komisija ir įsitikinti, kad D klasės priemonės be, be jokių techninių specifikacijų iš tikrųjų yra apriektos kitose teisės aktuose, kaip teigia komisija. Tai tiek, Andrė Šap, norėjau Jums perduoti. Ačiū, Roza. Apibendrinant reiktų pasakyti, kad vis, daugelis mūsų gavome elektroninių laiškų bei bandymų su mumis susisiekti dėl šios direktyvos ir noriu padėkoti už tai, kad parengėte, buvo parengtas šis tekstas, Andrės. Ir taip pat, kas nutiks dabar galiojantiems pasiūlymams dėl, pavyzdžiui, su dubensa, jeigu reikia dubens sanario pakeitimo ar kitokių operacijų, kaip viskas dabar bus reglamentuojama, ar tai reiškia, kad bus vėluojama, kad e, vartotojai negalės greitai gauti tuos reikalingus įrenginius. Žinau, kad Andrės yra ypač e, tuo susirūpinęs ir nori užtikrinti, kad nu, dėl naujos direktyvos nekiltų problemų, kai bus įgyvendinta. Galbūt reikėtų neoficialiai posėdžiaujant susitarti, kad imko pozicija būtų labai aiškiai aptarta, nes dabar jau įvyko tikrai labai daug trišalių e, susitikimų ir man atrodo, kad Andrėjas laikosi nuomonės, kad E, vartotojai turi turėti teisę į tuos jiems reikalingus įrenginius ir per šį perinamąjį laikotarpį. Galbūt e, koordinatoriams reiktų išsiaiškinti, kokia turėtų būti mūsų pozicija. Toliau pagal darbo tvarkę naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas. Pranešė Kaja Kalas, pateikta per 70 pakeitimų, buvo tartas dėl kompromisų kompromisinių pakeitimų, balsuosime dėl jų rytoj ir žodį suteikiu Kai Kalas pristatyti kompromisinius pakeitimus. Ačiū. Yra aštuoni kompromisiniai pakeitimai, du iš jų yra svarbus, norėčiau juos aptarti. E, tai akcentavo ir kolegos. Visų pirma, kolektyvinio išjungimo, kolektyvinio perėjimo atvejai. Taip pat e, nuostatų susijusių su nesažininga komercinė praktika įgyvendinimas e, ir atitinkamų nacionalinių institucijų bendradarbiavimo klausimai. Kompromisuose aiškiai raginama siekti daugiau aiškumo ir skaidrumo. E, E, sąskaitose, kurios gauna vartotojai, siūloma tobulinti sąskaitų struktūrą. Jei e, vartotojai nori labiau dalyvauti, jie nemato mm, tikslo keisti e, pas energijos derinį, nes tai nieko nekeičia, nes jų pasirinkimas nelabai ką keičia. Būtent dėl kainų reglamentavimas kelia kainą, kurią moka vartotojai, energijos vartotojai ypač pažydžiamiausi. Todėl mes siūlome laipsniškai atsisakyti kainų reglamentavimo ir pasitelkti kitas priemonės uh, užkirsti kelią energiniam skurdui. Tačiau jei norime tokios veikiančios energijos rinkos, kurioje būtų konkurencija ir vartotojai turėtų platesnį pasirinkimą, būtina sumažinti kainas, kurias moka vartotojas. Mes taip pat siekiame ambicingos tausaus energijos vartojimo politikos e, pastatų izoliavimo, pastatų. E, E, energinio nešumo srityje ir, ir taip taip pat mažint, mažėtų kaina, kurią moka vartotojas. Manome, kad komisijos komunikatas yra puikiai galimybė vartotojams e, labiau kontroliuoti savo kai, kai, mokamą kainą galbūt ne visi turėtų tapti vartotojais, bet turėtume visiems suteikti priemonės geriau valdyti su, energijos suvartojimą. Dėkuoju visiems šešėlinės pranešėjams ir lauksiu jūsų pastabų. Ačiū. Antonio Lopez Asturias White is the EPP. EPP. Lopez Asturias turėtų kalbėti, bet jo nėra. Bet jo nėra. Um, so Borzan Biljana Bozan Bildžiana iš socialdemokratų irgi nėra. Milžiniškas susidomėjimas panašu yra energetikos, energijos sąskaitomis, kurios siunčiamas vartotojams. Ar kas nors būtų pasirengęs kalbėti kitų frakcijų vardu? Ponas Dalton kalbės ECR e vardu. Shadow uh, Ponas, ponė Bretso yra mūsų šešėlinė pranešėja. Aš savo ruoštų galiu tik tai padėkoti poniai Kalas už tai, kad ji e, įvertino visus ECR pakeitimus ir įtraukė juos į e, kompromisus, ypač mums rūpi skaidrumas ir konkurencingumas. Svarbiausia yra tai, kad reikia E, platformų, kurios leistų vartotojams keisti tiekėjus, e, lyginimo lentelių, lyginimo sistemų reikia, nes dažnai vartotojai negali suprasti, kas yra rinkoje prieinama, todėl labai svarbu, kad užtikrintume konkurenciją rinkoje ir kad užtikrintume vartotojams galimybę suprasti, kas yra prieinama rinkoje, kad galėtų jie palyginti tiekėjus e, ir nesunkiai pereitinti nuo vieno prie kito. Uh, E, mes kalbėdami apie vartotojus dažnai tarp, vartojam terminą energetinis skurdas, bet energetinis skurdas atsiranda tada, kai nėra rinkoje konkurencijos. Kai e, konkurencija yra, tai paskatų mažinti kainas lieka nedaug ir daugumoje valstybių narių vis tik tai rinkoje yra konkuruojama nepakankamai. Tar asmeninį pastebėjimą aš norėčiau pridurti. ES energetinis skurdas gana dažnai atsiranda dėl aplinkosaugos teisės akto. Dėl aplinkosaugos teisės aktų energetikos kaštai išauga ir ES lygmenių, ir nacionalinių lygmenių tokie reikalavimai reikia pridedami. Junktinėje karalystėje, tai aiškiai matau, dėl to vartotojai moka brangiau ir dažnai mokėti turi tie, kurie turi mažiausiai galimybių sumokėti. E, tai prisėda prie energetinio skurdo. Bet bendrai mes remiame kompromisus, e, tokius kokie jie dabar yra, ir dėkojom pranešim už jos atliktą darbą. Thank you. Would, and, would anybody else... Ačiū, ar kas nors norėtų tą temą dar pasakyti? Lukterkit minutėlę. Antonijo yra čia, atrodo, apie vardu pakalbėti. so sorry. Labai atsiprašau. Poza. Ja, ja, ja. ja. Okay. Thank you. Ar jūs poza? Taip. Kolegos, labai ačiū už tai, kad e, manęs palaukit ir kad prisidėjote prie teksto. Džiuguosi, kad labai daug pakeitimų pateikė SND. Mus tenkina kompromisai dėl kolektyvinių sistemų ir dėl nesažiningos priekybos praktikos. ES vartotojai, kaip žinote, labai dažnai nukenčia dėl nesažiningos prekybos įpročių, ypač kai yra parduodama vaikštant e, po butus, po gyventojų namus. E, mes turim rasti galimybių vartotojus geriau įgalinti, geriau suprasti energetikos rinką ir jie turi reikštis aktyviau pačioje toje rinkoje. Tai yra pagrindinis šio dokumento tikslas. Dėl kompromisų jie buvo aptarti šešėliniuose posėdžiuose. Socialdemokratų frakcija parems juos visus, išskyrus antrąjį kompromisą, nes e, jame yra aiškiai pasakyta, kad vartotojai yra mūsų prioriteto, pagrindinis prioritetas ir jų negalime palikti rinkos maloniai. Labai aiškiai tą suformulavome, e, bet dabartinė pasirinkta kompromiso formuluotė mums nėra priimtina. Dėkuoju ir kolegoms, kurie į pranešimą nešė naujų elementų. Pavyzdžiui, Lisa pateikė pakeitimą dėl monopolijų, o Olga pateikė pakeitimą dėl operatoriaus keitimo mokesčių. Energetikos paslaugos turi būti skaidrios, nei jokių paslėptų ar nepagristų mokesčių negali būti uždėta, dėl to, kad vienas ar kitas operatorius rinkoje užima dominuojančią vietą. Antonio, would you like to speak on behalf of the... Ačiū, Antonija. Apie pavardų gal jūs norėtumėt pakalbėti, jau diskusija įvyko viena, bet jūs nedalyvavot, todėl dabar grįžtam Yes, in time, because it's... Taip. Laiku, nes dar nėra net iki pusės penkių. Antonijų norėčiau sustabdyti. Darbotvarkėje yra parašyta, kad tema ši bus pradėta diskuoti 16.20. Ir aš galiu tai pakartoti, nenoriu jūsų individualiai barti, bet visuomet supraskim, kad ši darbotvarkė yra tik preliminari. Mes dirbame lankščiai Jeigu kažką aptariam greičiau, tai ir pradam svarstyti šiek tiek anksčiau. Pagalvokit apie tai, įspėkit savo padėjėjus, gal padėjai galėtų pasirūpinti, kad jūsų parlamentarai būtų laiku informuoti apie tai, kad e, šiek tiek anksčiau vienas ar kitas klausimas bus aptartas. Todėl aš ir toks lankstus, kad e, iki šiol niekad neišsakydavau komentarų. Niekad nesiskundžiu. Our meeting started before or after. I have waited always visą laiką būdavo vėluojama ir aš dėl įvairiausių priežasčių turėdavau kantriai laukti. Aš dabar savo ruoštų noriu pasakyti, kad Strasbūrė praėjusią savaitę vyko geras posėdis. Pasiekėme aštuonis kompromisus ir EPP savo ruoštų prisidėjo pateikdama solidžią nuomonę. Galiu pasakyti, kartu su kolegė Kalas labai gerai bendradarbiavimo, jis e, rezultatas labai geras, nesukūrėm jokių problemų. Ir dar rytoj mes duosim labai aišku ženklą, jeigu reikės, kad šis pranešimas būtų patvirtintas šiame komitete. Pone pirmininkė, aš manau, kad labai svarbu, kad imko duotų tokį signalą. Mums reikia siekti e, mažmeninio energetikos rinkų integravimo ir skaidrumo. Kolegos iš skirtingų frakcijų apie tai kalbėjo. Mes visi siekiame tuo paties Taip pat turime nustatyti kliūtis, kurios, ar pašalinti kliūtis, kurios trukdo energetikos efektyvumui gyvendinti. Turime kalbėti apie dinamišką kainodarą. E, leidžiame taip pat e, vartotojams, kurie patys gamina energiją, ją lankščiau panaudoti. Komisija pateikė 2012 metais rekomendaciją dėl išmaniųjų skaitiklių Mes EPP manome, kad išmaniai skaitikliai yra būtini gerai energetikos politikai gyvendinti, taip pat reikia daugiau aiškumo ir skaidrumo dėl, dėl klausimų ir skundų reglamentavimo. Turime galvoti apie e, mokesčius ir rinkliavas, kurios kartais yra įtraukamos energetikos rinką, bet jos ten neturėtų būti. Taigi labai ačiū, labai ačiū už pranešimą ir aš tikiuosi, kad mes visi uh, panašiai mastome. Kaja, would you like to come? Kaja, ar norėtum sugrįžti? Uh, no, there is not much. Ne. Daug ko pakomentuoti aš ir negalėčiau. Gal tik pridursiu, kad nesidžiaugiu tuo, kad socialdemokratai neremia antrojo kompromiso. Mes bandėme įtraukti socialdemokratų pakeitimus į antrąjį kompromisą. Tačiau leiskite pabrėžti, kad Suprantu, jog pasaulio rinka yra svarbiausias dalykas socialdemokratams, bet taip pat mes suprantame, kad telekomų rinkoje, pavyzdžiui, liberalizacija kainą sumažino ir padidėjo investicijos į telekomunikacijų rinkas. Todėl visose valstybėse, kuriuose E, daugiau konkurencijos, kainos yra žemesnės vartotojams, tai yra naudinga. Taigi mes tikrai neužmerkėme akių prieš energetinį skurdą, tačiau tuo pat metu, mano nuomonė yra labai aišku, kad negalime įvedinėti papildomų subsidijų, mokesčių, kurie papildytų dar kainas, nes galiausiai kažkas tas kainas turės padengti. Ačiū. Ačiū. Dabar pateiksiu pasiūlymą, jeigu jūs nieko prieš, komiteto sekretariatui, kai keičiame darbo atvarkę. Darbo atvarkės klausimus e, kitaip išdėstome. Ketvirtadienį per pietus šio komiteto posėdis buvo pakeistas ir antradienį dar buvo pakeistas. Ir šio klausimo laikas buvo panksintas, nukeltas į 16.20. Bet aš sekretoriatui dabar siūlau, e, kai keičiame darbo atvarkę, nusiųskit specialų elektroninį laišką pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams ir nusiųskite dar jiems papildomai darbo atvarkę. Mes stengiamės e, visiems įtikti ir stengiuosi, kad jūs, e, džiugiuosi, kad jūs esate tokie lankstus. Fault, um, Mano kaltė Prieš tai buvo numatyta aptarti trialogą dėl e, valstybinio sektoriaus interneto svetainių prieigos. Pranešėja Haranzova paprašė, kad aš perskaityčiau jos ataskaitą, nes ji pati negalėjo ateiti. Aš galiu skaityti pranešėjų e, ataskaitas, bet gal e, praneškit prieš tai sekretoriatui, kad aš tą turiu padaryti, o ne kas kitas. Aš žiūriu ilgiau dabar į patarėjus ir padėjėjus. Informuokit e, sek, mano biurą. Taigi, ataskaita apie E, direktyvą dėl valstybės sektoriaus įstaigų interneto svetainių prieigumas. 2014 m. vasario mėnesį parlamentas priėmė tą dokumentą. 2016 m. sausio 14 d. mes balsavome, kad būtų pradėtos neformalios trilogo diskusijos. Gruodžio 18 d. 2015 m. taryba gavo mandatą pradėti neformalės dėrybas su parlamentu per Niderlandų pirmininkavimą. E, Išriškėjo labai daug esminių skirtumų tarp parlamento ir tarybos pozicijų. Svarbiausia, tai jos buvo, jie buvo susiję su e, direktyvos taikymo mastu, e, stebėsinos ir gyvendimo nuostatomis ir papildomomis priemonėmis, tokiomis kaip mokymais ir informavimu. Pirmasis tyriamasis trilogas vasario, sausio 26 dieną vyko, buvo nemažai techninio pobūdžio posėdžių, antrasis trilogas įvyko šių metų kovo antrą dieną. Nors išlieka ženklių skirtumų, yra pasiekta darybose pažangos, taryba pademonstravo gerą valią, kad būtų nusileista parlamentui ir tai itin pasakytina dėl papildomų priemonių, stengiantis užtikrinti, kad direktyva dėl darbo vietoje užtikrintų e, aukšto lygio internetinę prieigą visoje Europos Sąjungoje. Taryba pademonstravo gerą valią ir palankiai įvertino parlamento prašymą sukurti vartotojų komentarų mechanizmą apie internetinę prieigą. Taip pat e, sukurti mokymo ir informavimo programą, e, kuri būtų numatyta direktyvoje. Taip pat taryba e, su prisidėjo prie susitarimo, kad būtų nustatytas nuolatinis vertinimo ir atsiskaitimo apie esamą padėtį mechanizmas. Tačiau supraskime, kad vyko labai e, karštos diskusijos apie pasiūlymo taikymo mastą. Suprantame, kad reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų išsiaiškinta, kokio tipo interneto svetainėms bus taikoma ši direktyva ir koks turinys nebus e, įtrauktas į šios direktyvos mastą. Dabar e, turi būti dirbama techninių lygmenių, kad būtų pasirengta kitam dialogui, kuris yra numatytas balandžio 26 dieną. Tiek pranešėja parašė, kad aš jums perskaityčiau. Aš gaunu labai daug elektroninių laiškų iš suinteresuotų subjektų apie, uh, apie prietaikas. Ir uh, buvo klausima, ar prietaikos bus uh, E, įtrauktos į šią direktyvą. Kitame trialoge apie tai turėtų būti padiskutuota, kad e, užtikrintume, jog dokumentas bus taikomas ne tik interneto svetainėms, bet ir prietaikoms. So I think we're have a... Turbūt padarysim penkių minučių pertrauką, kol ateis Europos komisijos atstovas, nes toliau kalbėsime apie Europos komisijos um, pasiūlymą dėl administracinių nuostatų, kurios dabar taikomas valstybėje narėje, e, dėl produktų reikalav, prieigos reikalavimų produktams ir paslaugoms. Is this um, Director Manuela Gillane? Ar Manuelis Gulein yra salėje? Director Manuela. Ar jūs direktorė Manuela Gelenk? Ačiū, kad atvykot pas mus. Ir dabar norėčiau priminti, tikrai perduokit komisijai, kad mūsų darbo atvarkė kartais šiaip jau laikas, laikas netoks, neto, koks buvo numatytas ir kai kada pastumiama į priekį, kartais suvėlina. Ir tikrai labai e, norėčiau, kad pasakytumėt e, kartu savo komisijos kolegoms, kad kartais tam, tikroms, e, tam tikros temos pasistumėja kelias minutės ar ten 10-15 minučių į priekį ar, ar vėliau. Ir tikrai kreipiuosi į Jūs, kad turėtumėt tai galvoj ir atsižvelgtumėt štai į tą aplinkybę. Uh, atvyktumėt prieš tiesiog kelias dešimtis minučių iki numatyto laiko, kad tikrai, nes mes šiaip jau stengiamės lankščiai dirbti. Labai ačiū. Tad dabar aptarinėsim direktyvos pasiūlymą, direktyvos dėl produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimų. Pranešėjas ponas Roberas Rošfor, labai patyręs komiteto narys. Komisija pateikė direktyvos pasiūlymą. Apli, m, užimtumo, transporto, kom, konkurencijos uh, komitetai pateikė prašymus susijusius su būtent šios, šią direktyvą, su pranešimu. Dar kol kas laik, datos nenumatytos, bet tokia yra padėtis. Ir dabar žodį suteiksiu komisijos atstoviai, direktoriai Manuelai Gelenk, kad ši pristatytų direktyvos pasiūlymą. Uh, Labai ačiū ir atsiprašau, kad mes pavėlavom. Iš tikrųjų, buvom, dalyvavom kitam posėdį ir bėgom tiesiog bėgte į parlamentą, bet taip pavėlavom, aš priemiau domen jūsų pastabas ir kitą kartą. Kitą kartą mes e, atvyksim anksčiau. Ypač e, turiu galvoj e, šį klausimą, kadangi direktyvos pasiūlymas mums visiems labai rūpi ir dabar mm, pristatysiu šią direktyvą. Turim parengę skaidrių, tačiau, kaip supratau, jų dabar parodyti e, ne, nepavyks, tačiau aš e, mielai išplatinsiu skaidrių kopijas, jeigu tik tai kam rūpės. Na ir dabar atsakysiu į keletą klausimų. Pirmiausia, kodėl mes uh, pasiūlėm e, šią prieinamumo e, teisės aktą, kas, kam išeis į naudą, ką apima šios direktyvos pasiūlymas, kas nepatenka į jos apriepti, aptarsiu proporcingumo subsidiarumo klausimus ir kartu direktyvos tiesiog terminus. Pirmiausia, kodėl dabar pasiūlytas prieinamumo teisės aktas, dėl kokių ekonominių priežasčių. Pirmiausia, mes turėtume pagerinti vidaus e, rinką, jos geresnį veikimą, produktų ir paslaugų rinką, rinkos veikimą. Ir tokiu būdu mes turim e, užtikrinti prieinamumo reikalavimų laikymasi ir kartu tokiu būdu padėsim įmonėms tam, kad konkurencija būtų sveikesnė, uh, tam, kad e, daugiau būtų rinkoje produktų ir paslaugų konkurencingesnėmis kainomis. Tad tas prieinamumo teisės aktas mūsų e, vertinimu turės teigiamos įtakos 18 milijonų maždaug asmenų su negale ir 20 procentų ES gyventojų, kurių funkcijos, sakykime, sutrikusios apribotos, kurie sensta. Uh, mes kartu atsižvelgiam į tai į priemonės, kurios yra pasaulio mastu ir aišku, mes suvokiam, kad mūsų įmonės turi pajėgti konkuruoti e, pasaulinėje rinkoje. Na, o dabar dėl kokių teisinių priežasčių? Pirmiausia, mes turim teisinių įsipareigojimų. Antai turim jungtinių tautų konvenciją skirtą E, asmenų su negale e, galioms 11 metų 25 valstybės narės e, ratifikavo šią konvenciją, trys jau finalizuoja ratifikavimo procesą. Toje konvencijoje numatomos, numatomos tam tikros prievolės valstybėms ir kad valstybės turi priimti atitinkamus įstatymus, kad e, laikytųsi tų reikalavimų. Tad e, jeigu nebūtų koordinuojami veiksmai ES lygių, tai tada vidaus šių e, tokių produktų ir paslaugų rinka būtų labai susifragmentavusi. Tačiau tas mūsų aktas teisės ne vienintelis atsakymas, norint išvengti fragmentavimosi. Uh, bet kartu vėlgi jo tame teisės akte yra elementų, kurie padės valstybėms narėms mm, įgyvendinti Junktinių tautų konvencijos 9 straipsnį, būtent ten tie įpareigojimai numatyti. Dabar, kam išeisi naudą? Tai pirmiausia, pramonės įmonėms e, ir bendros taisyklės iš tikrųjų padės, e, padės geriau dirbti toms įmonėms, suteiks teisinį apibriškumą, nes e, prieinamumo reikalavimai bus vienodi ES, bus užtikrinamas laisvas produktų ir paslaugų judėjimas. Ir aišku, kartu geriau veiks, kaip tikimės, viena bendra rinka, produktai ir paslaugos bus prieinamesni ir kartu visa tai išeis į naudą pirmiausia asmenims su negale, pagyvenusiems žmonėms ir be to visiems mums į naudą išeis e, toji direktyva. Antai pris, prisim, prisiminkim tokius atvejus, kai, sakykim, negalim perskaityti kažkokio teksto, kadangi pamiršom akinius ar, ar ten vėlgi negirdim kokio nors pranešimo dėl triukšmo, sakykim, kokioje stoti ir panašiai. Tai. Bet kartu šis teisės akto pasiūlymas labai išeis į naudą mažosiams vidutiniams įmonėms, nes tos Įmonės turi nedidelių išteklių tam, kad supaisytų 28 valstybių narių e, skirtingas taisyklės ir įsakymus, įstatymus. Tačiau labai svarbu derinti, e, derinti taisyklės ir teisės e, aktus, kad įmonėms būtų lengviau laikytis vienodų teisės aktų nuostatų ir ypač mažosioms įmonėms bus lengviau, nes tokios įmonės tikrai galės lengviau prieiti prie visų rinkų. Dabar kas patenka į šį Europos produktų ir paslaugų prieinamumo aktą? Aiškiai noriu pasakyti, kad ši iniciatyva iš tikrųjų orientuota į vartotojus. Ji bus labai palanki vartotojams. aktas grindžiamas dabartinę praktiką, struktūromis ir čia dviem ramščiais remiasi. Vienas - tai prieinamumo reikalavimai siejami su tam tikrais produktais ir paslaugomis, jie reglamentuojami ir galbūt daugiau papildomai bus reglamentuojami nes tie tokie produktai ir paslaugos e, bus identifikuoti kaip svarbiausi asmenims, sakykime, su negale. Kitas ramstis. Tai čia reikės pirmiausia apibriežti prieinamumo savoką e, ir, suponu, ir susijusias prievolės. Ir čia aš turiu galvoje viešųjų pirkimų direktyvą, Mm, arba struktūrinių fondų reglamentą, nes ten irgi kalbama apie prieinamumą, kai e, rengiamasi e, panaudoti fondų lėšas. Tačiau nei direktyvoje, nei reglamente mano paminėtuose neapibrėžiama prieinamumo savoka, o šioje direktyvoje būtent e, bus apibrėžiamas prieinamumas tam tikrais atvejais. Dabar, kas, kas siūloma tuo aktu? Pirmiausia, prieinamumo pagrindas. Čia remiamas tokiamis paprastomis procedūromis ir tiesiog paliekama erdvė mm, ateities inovacijoms. Ir čia vėl numatyti kelia, tam tikri funkciniai reikalavimai tam tikriems atrinktiems produktams ir uh, paslaugoms ir kartu um, e, tiesiog standartai tam tikri numa, numatomi, atitikties laikymasis, o šiaip jau pačios įmonės vertins iš tikrųjų ir spręs, ar jų produktas ir paslauga e, atitinka tam tikrus reikalavimus. Ir čia vėlgi uh, E, bus galima pasinaudoti rinkos stebėsinos mechanizmu tam, kad būtų galima įsitikinti, jog produktai ir paslaugos yra, e, atitinka reikalavimus. Ir čia kartu galios suteikiamos vartotojams. Ir dabar, kai produktai ir paslaugos e, atitiks reikalavimus, jie galės laisvai judėti vienoje bendrojoje rinkoje. Tad čia vėlgi remiantis dabar jau vidaus rinkoje žinomais mechanizmais. Na, o dar, ką, kas nenumatoma šiuo prieinamumo aktu. Čia iš tikrųjų nenumatoma detalių tam tikrų reikalavimų. Pavyzdžiui, pavyzdžiui tūrio ar apimties klausimas. Bet čia čia tik, tiesiog nenustatoma tam tikrų detalių, kiek decibelų, sakykime, ar, ar tam tikrų mm, kitų matmenų. Ir sakoma, čia kalbama tik tai apie prievolės, prievolės, kurios numatomos atrankos, prū, prū, atrankos būdu atrinktiems produktams ir paslaugoms, uh, prieš tai atlikus e, poveikio vertinimą. Tačiau tikrai nebus užkraunama kažkokių fantastiškų, nerealistiškų įpareigojimų. Bus grindžia atliekama visą tai rizikos vertinimu. Ir vėlgi dabar bus atsiriamama čia e, šiuo atveju, šiuo aktu bus prisidedama prie dabartinių įvairių sektorių taisyklių. Tai tiek. Dabar keletą žodžių apie poveikio vertinimą. E, labai atidžiai buvo atliktas poveikio vertinimas e, dar 2013 metų vidury. Čia 80 procentų BVP e, tiesiog mm, ir 70 procentų ES gyventojų. Kartu mes atsižvelgiam į E, akademinių sluoksnių tyrimų rezultatus iš įvairių valstybių narių, e, kalbant apie svarbiausius produktus ir paslaugas. Be to buvo rengiamos įvairios konsultacijos, per kurias pavyko atrinkti produktus ir paslaugas ir kartu nustatyti vidaus rinkos priemonės per poveikio vertinimą įvertinti keletą scenarijų, tiek tokie minkštieji scenarijai ar tiesiog konkrečių teisės aktų pasiūlymų scenarijus. Ir čia kelios, keli scenarijai buvo atmesti ir keturi scenarijai detaliau įvertinti. Dabar kaip šis faktas sąveikaus, kaip jis dėrės su kitais ES teisės aktais. Pirmiausia, kaip jau paminėjau, vienodai vienodi prieinamumo reikalavimai e, bus taikomi tiek e, ūkio subjektams, tiek e, valstybės įmonėms, ar atrenkant naudojantis produktais, ar tiesiog ieškant lėšų ES fondų. Na ir tokie e, produktai, paslaugos e, atrinkti e, galės būti lengvai par, parduodami kartu, Europos, kartu valstybinėms įmonėms. Akte matysit, kad čia svarbiausias teisės aktas yra viešųjų pirkimų direktyva, reglamentai susiję su e, fondais, e, kartu transporto srities teisės aktais. Ir čia šis aktas, šiuo aktu nekeičiami dabartiniai teisės aktai ar nekeičiama jų apriptis, bet čia tiesiog prisidedama uh, prie tų geresnio tų kitų teisės aktų įgyvendinimo, nustatant prieinamumo reikalavimus. Na, o dabar konkrečiai pakalbėsiu apie tai, kaip šis aktas susijęs su kitais teisės aktais. De, direktyvos 19 straipsnis. Šios, šie du teisės aktai yra vienas kitą papildo, tačiau jų teisinis pagrindas skirtingas. 19 straipsnio direktyva e, kovojama su diskriminavimu. Turiu galvoje e, nediskriminavimo direktyvą, čia jos 19 straipsnį. ir, kaip jau sakiau, kovos su nediskriminavimo direktyva e, e, dėmesys skiriamas žmonėms, o e, prieinamumo direktyva siekiama sustiprinti geresnę vidaus tam tikrų produktų ir paslaugų rinką, įtvirtinant prieinamumo reikalavimus abi direktyvos prisideda prie geresnio mano minėtos jungtinių tautų konvencijos įgyvendinimo. Tie du teisės aktai tos direktyvos vienas kitą papildo ir tačiau jų, jų tikslai skirtingi. Dar kitas teisės aktas paminėtinas, nereikėtų pamiršti direktyvos dėl prie, prieinamumo prie tinklalapių valstybės sektoriaus įstaigų tinklalapių. Dabar deramasi dėl šio direktyvos pasiūlymo ir šioje direktyvoje e, dėmesys skiriamas įstaigų tinklalapiams. Dabar tie du, ši direktyva ir mūsų aptariama direktyva sukurtos taip, kad čia tiesiog sukūriamas papildomumo efektas, jos nedubliuoja tų pačių dalykų. Mes tik tai, aišku, dar turėsim užtikrinti tų dviejų siūlomų teisės aktų tarpusavio dėrėjimą. Dar keletą žodžių pakalb... pasakysiu apie proporcingumą ir subsidiarumą. Pirmiausia, ši direktyva skirta problemoms spręsti, kartu ji yra lanksti ir tikslinė ir paaiškinsiu kodėl ji sutelkia dėmesį į tik tam tikrus produktus ir paslaugas, kur nustatyta, kad galioja skirtingi teisės aktai, ar tų teisės aktų skirtingų bus daugiau ir be to, jeigu nustatoma, kad tie produktai ir paslaugos susiję su ES dimensija tam tikra. Tad uh, Tad, sakykime, valstybės narės galės pasirinkti, spręsti ar pasinaudoti tais pačiais prieinamumo reikalavimais. Ir tie reikalavimai taikomi tik naujiems produktams ir naujoms paslaugoms. Neta, ne, tie tokie reikalavimai netaikomi at, at, atgalinę tvarką prieinamumo reikalavimai apibrėžiami funkciniu lygiu ir aš čia pateikiau tokį konkretų pavyzdį dėl tūrio, sakykime. Bet to mes e, numatėm tam tikrą tokį lengvą atitikties vertinimą e, būtent autodeklaracijų pavydalu. Kodėl? Tam, kad padėtume ūkio subjektams, o norėdami užtikrinti, kad reikalavimai būtų proporcingi, tai yra du saugikli numatyti. Vienas saugiklis, kad tiesiog priemonės neužkrautų neproporcingos naštos ir kitas vėlgi, kad čia nebūtų nu, nu, nutolstama nuo produkto ar paslaugos tiesiog esmės. Pavyzdžiui, kalbant apie elektroninės knygas, tai, sakykime, Čia numatoma tam tikra struktūra, navigavimas, bet, bet e, vėlgi neapkraunant e, elektroninės knygos kaip produkto tam tikrom kažkokiom papildomom prievolėm. Aišku, ūkio subjektai turės paaiškinti būtent pasirinkimą, pranešti apie jį tam tikroms institucijoms ir tos institucijos turės atlikti patikras. Tačiau įtvirtinta pusiausvyrą tarp gamintojų atsakomybės ir kartu pasitikėjimo jais ir kartu viena vertus ir kita vertus kontrolės, kurią atliks tam tikros kompetitingos institucijos. Dabar kokie terminai numatyti? Mes esam numatę dviejų metų laikotarpį, perkelimo laikotarpį po direktyvos įsigaliojimą ir po to šešeri metai dar numatyti, kada jau ims visiškai būti taikomos direktyvos nuostatos, o komisija praėjus penkeriems metams nuo direktyvos taikymo parengs e, direktyvos pe, e, tiesiog vertinimą, taikymo vertinimą. Ir komisija e, tiesiog gilinsis į tai, ar direktyvos tiesiog konkretus galiojimas dėrėjo su sumanytų tikslu. Na ir galiausia norėčiau šiek tiek pakomentuoti, kokių suinteresuotų šalių komentarų gavom. Mes dažnai girdėjom kad jūs, Europos parlamentas, reikalavot e, iš komisijos pateikti prieinamumo teisės akto pasiūlymą, nes iš tikrųjų reikia pagerinti produktų ir paslaugų e, vidaus rinką, darant juos prieinamus kartu ne, mm, asmenų su negaliai vairūs sluoksniai irgi labai laukia šito pasiūlymo, e, nes jiems prieinamumo klausimas yra labai svarbus. Na ir dabar ką sako įmonės? Tai įmonės e, sakė mums, kad jas neramina dabartinių teisės aktų susifragmentavimas ir tas susifragmentavimas dar didėja, ar grėsmė, kad jis didės. Uh, nes vėlgi čia jungtinių tautų konvencija numato tam tikrų įpareigojimų. Tačiau mes turime būti realistiški. Kaip sakiau, direktyva yra labai sufokusuota, nes ji apriepia tik tai tam tikrą skaičių produktų ir paslaugų, tokių produktų kaip e, kompiuterijos, e, e, šitos techninės įrangos, E, įvairios kiti automatai, sakykime, pinigų dis, e, automatai, telefonijos, sakykime, paslaugos, transporto, audiovizualinės, e, medijos paslaugos ir panašus produktai ir paslaugos. Be to, greta jų visada bus tokių produktų ir paslaugų, kurių reikės asmenim su negale ir nebus visai prieinami tie produktai. Tad tie produktai ir paslaugos bus valstybių narių atsakomybės klausimas. Bet pridursiu, kad asmenys su negale, ribotos funkcijos e, asmenys labai daug ko tikisi iš šio teisės akto, nes jį gyventinus tada bus įgyvendinami mūsų įsipareigojimai ir pagal Junktinių tautų konvenciją. Uh, Tad vėlgi tą direktyvą prisidėsim prie geresnio e, konvencijos įgyvendinimo ir kartu e, leis mums geriau pasinaudoti visomis vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Robertai, nori pradėti? Direktrys. Ačiū, Viki, ačiū, ponė direktorė, už tokią išsame įžangą, e, už tai, kad pristatėte tokį puikų teisėkuros pasiūlymą. Manau, kad šis pasiūlymas aiškus, nuseklus. Tačiau, kadangi kalbame tikrai apie temą, tai sudėtingas pasiūlymas ir mums teks nemažai padirbėti e, dėl šio teksto ateinančiomis savaitėmis. Manau, kad svarbiausia yra ne tik siekti e, patobulinti vidaus rinkos veikimą, E, šioje srityje, kaip, kaip teigiama, reikia e, perkelti į tą veikimą į kitą lygmenį ir užtikrinti, kad rinka egzistuotų ir šiame sektoriuje, e, nes yra kai kur suvaržymų, taip pat inovacijos nesklinda taip greitai, kaip norėtųsi. Taip pat reikės apsispręsti, ką jūs norite pasakyti ir ką mes norime pasakyti, ką mes drauge norime pasakyti. Asmenys su negale visų pirma taip pat yra vartotojai, kurie turi tokias pat teisės iš teisinio požiūrio, tačiau jų teisės kitokios, vertinant jų galimybė, galimybės užsitikrinti prieigą prie produkto tos galimybės nėra lygios, nes e, produktų pasiūla nėra paplitusi rinkoje dėl valstybiuose narėse egzistuojančių skirtingų įstatymų, bet taip pat dėl, dėl jų gamybos, dėl to, kad e, rinka kai kuris atvejais yra siauresnė ir e, taip pat reikia nepamiršti ir įmonių ekonominio intereso kaip jūs minėjote, 120 milijonų europiečių, kuriems aktualus, kuriuos tiesiogiai liečia šis teisėkros pasiūlymo projektas. Iš tikrųjų, vienas europietis iš keturių nėra maža gyventojų vartotojų grupė, tai yra didžiulė vidaus rinkos grupė. Ir tai yra aktualu ir jūs tikrai e, teisingai akcentuojate vidaus rinką, nes vidaus rinka čia yra svarbi užtikrinant vartotojų interesų patenkinimą. Ir manau, kad čia galime pasiekti augimo ES mastu ir taip pat e, išsiveršti į priekį, lyginant su kitomis e, ekonominėmis erdvėmis pasaulyje. Viki priminė, kad nemažai komitetų uh, svarstys šį pasiūlymo projektą ir nebejoju, kad mes drauge rasime būdą taip bendradarbiauti, kad darbas vyktų konstruktyviai ir dirbti su kolegomis kitose komitetuose. Jūs minėjote, kad uh, dabar atėjo momentas, laik, momentas yra panaš, palankus e, šio pasiūlymo sprendimui ir svarstymui ir mes suprantame, kad tai svarbus e, uždavinys ir tai pripažįstame. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad e, reikia išnaudoti skaitmeninio e, sektoriaus e, e, galimybės. Šis pasiūlymas praktiškai yra skaitmeninės darbo, skaitmeninio paketo dalis, kalbant apie skaitmen, skaitmeninių pavydalų egzistuojančius gaminius. E, kita vietus vertinant vartotojų po din, dinamiką ES žinome, kad gyventojų amžius senėja ir daugelis vartotojų tampa asmenimis su, su nebūtinai su negale, bet, pavyzdžiui, tampa riboto judumo, e, taip pat kai kurios lygos tampa chroniškomis, tai reiškia, kad atsiranda daugiau negalių, žmonės gyvena ilgiau ir jie išlieka vartotojais visais gyvenimo etapose, todėl jiems reikia užtikrinti galimybę e, gauti produktus, kurie reikalingi jiems. Kalbėjote ir apie jungtinės valstijas. E, kur, ne, nuo kurių mes galime atsilikti, jeigu neužtikrinsime visų normų e, vidaus rinkoje. Reikia aiškumo ir tikslumo kai kuriais klausimais, kad nenaitume visiškai priešingą kryptimį nei pageidaujame. Noriu žodžiu keletą pirmųjų klausimų jums ir tai pradėti mūsų bendrą darbą. E, kai kuriuos, į kai, kur, kai kuriuos iš tų klausimų jūs jau aptarėte. Noriu dar kartą juos užduoti jums. Jūs minėjote, kad šis teisėkuros pasiūlymas ypač apima tam tikras prioritetinės rytis. Aš ir pats manau, kad tai labai susijęs su skaitmeniniu sektoriumi, tai aktualu. Uh, Kaip, bet kaip jūs atrinkote tuos sektorius? Kaip jūs apsisprendėte, kuris, kur, kur, kurios rytis bus branduolys? Kaip nubražėte ribas? Kodėl apsisprendėte neiti toliau? Kodėl nemanėte, kad būtina eiti šiek tiek toliau? E, išsiplėsti? Kodėl nusprendėte apsiriboti tik tai ta, tam tikrų sąrašų produktų? Uh, Nes kalbant apie vidaus rinką ir vidaus rinką vartotojams, e, įmon, kalbant apie įmonės, kurias tenkina vartotojų poreikius, kodėl nekalbėjote, pavyzdžiui, apie bankinės paslaugas, kaskmenės paslaugas ir daugybę kitų e, punktų, kurių nėra čia. Norėčiau, kad jūs paaiškintumėte tai. E, Antra teksto uh, užmojis yra platus, kalbant apie pasiūlytą metodą. Pasirinktas ne paprastas reglamentavimas, taip pat nesiekiama e, kažką tai suvienodinti iš, iš viršaus kažką primetant. Tai, o kalbant apie produktų saugumą, Viki. E, neseniai teikė pasiūlymą dėl vidaus rinkos neseniai. Taigi labai įdomu dirbti būtent taip, siekiant užtikrinti geresnį reglamentavimą. Ir tai mums leidžia pasiekti labai svarbų tikslą. Čia noriu priminti institucijas prižiūrinčias vidaus rinkos veikimą. Reikia rasti gerą pusiausvyrą tarp įvairių tarpininkų. Ar manote, kad šiandien vidaus rinkos priežiūros institucijos yra tokios būklės, kad gali atlikti joms patikėtą vaidmenį, ar galbūt reikia sudėtingesnių, sudėtingesnės struktūros institucijų? Nekalbėjote apie dvarbų tvarkaraštį ir aš norėčiau šiek tiek jūs pakamantinėti. Manau, kad e, jeigu bandome viską nukelti dviems metams, prieks dviejų metų, kol direktyva bus perkelta į valstybių narių vidaus teisyną ir komisijos ataskaita pasirodys po penkių metų. E, Man atrodo, kad viskas suskaičiavus, ataskaita apie, apie šio teisės akto įgyvendinimą turėtų pasirodyti 2020-aisiais, jeigu jį bus priimta 2017-aisiais. Na, tai tikrai tolimas momentas. Nes sektoriai gaminiai, kuriuos nus priskiriate prioritetiniams Tai yra pro produktai, kurių rinka labai sparčiai kinta, vyksta skaitmeninė revoliucija ir jeigu toks ilgas laikotarpis numatomas, sakyčiau, kad čia yra prieštaravimas, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų rinkoje reikėtų mąstyti apie trumpesnius terminus ir laikotarpius, kad neiškiltų prieštaravimas čia. Dėl aplinkos ypač kalbant apie paslaugas. Svarbu, kad e, visa įranga, kompiuterinė įranga ir e, būtų atitinkamai pakoreguota, prieinama pastatuose, bet svarbu, kad ir patie pastų pastatų prieiga būtų priderinta. Taip pat kalbate apie savanorišką požiūrį, nepri, privalomą, ne, neprievolę imtis tų visų pokyčių. Ką, ką jūs turite omeny, kai kalbate apie, savano, apie dalyvavimą laisvanoriškumo pagrindu? Ar tai reiškia, kad atsiras dviejų greičių Europa? E, kalbant apie visų tų reikalingų koregavimų dėgymą. Toliau, visiškai pritariu kai kuriams jūsų išsakytiems pasiūlymams, kad reikia kelti tam tikrus kriterijus gaminiams, bet nesikišti į tai, kaip ekonominiai subjektai privalo įgyvendinti tuos kriterijus, tuos reikalavimus. Aš visiškai su jumis sutinku. E, taip pat sutinku, kad Būtent tai ir skatins įmonės elgtis novatoriškai ir savo ruoštų pasiūlyti atsakymus. Ir tą pasitelkė e, savo inžinierius, savo specialistus ir tai yra labai svarbus. Svarbu. Yra dar įdomių E, siūlymų dėl išimčių taikyti nuo MVI, e, taip pat įmonėms, kurių darbuotojų skaičius neviršė dešimties e, asmenų, tai labai išmintingi pasiūlymai ir, žinoma, aš norėčiau taip pat sužinoti, kaip čia užtikrinsime reikalingą pusiausvyrą, kaip pasieksime, kad nesusidaryt su nepageidaujama situacija, kur e, padėsime riboženklį, kaip užtikrinsime, kad rinka funkcionuota, funkcionuotų, kaip nepali, nesuvaržyti, nepriboti tos laisvės manevrams. Užduodu visus šiuos klausimus, nors žinau, kad nelengva juos atsakyti. Bet aš tikiuosi, kad jūs e, apie tai pamastysite, planuodami kaip iš tikrųjų užtikrinti šios direktyvos įgyvendinimą. Taigi, perdamas prie išvadų, jums leidus noriu atkreipti jūsų dėmesį dar vieną dalyką. Jeigu, tu, jeigu turi negalę, jeigu susiduri su kažkokiais uh, apribojimais gyvenime, e, dar papildomi suvaržymai susijęs su, nu, su teksto, su, su tvarkarašiu, kaip, kaip, kaip tai traktuoti, kaip su prieiga. Pabandykime save įsivaizduoti to, save to asmens vietoje, kuris skaito jūsų tekstą ir kuris yra su negale. Jūs kalbėjote apie visus skaitmeninius produktus, taip pat kalbėjote apie tai, kad jeigu žmogus netenka kurio nors jausenos, sustiprėja e, kiti pojūčiai. Na, bet turime kalbėti ir apie greitį čia, kai žmogaus funkcionalumas kažkokiu tai mastų yra ribojamas, prieiga yra tampa labai, labai, tampa labai svarbių dalykų. Ir prieiga turi būti visada derinama su greičiu. Ypač, na, siekiant nevėluoti. Pagit Kalnlagen. Yes, Mrs. Fahain apologized for her absence. Aš labai Mano kolegė atsiprašo, kad šiandien nedalyvauja, nes jį yra APP e koordinatorių. Kitam komitete turi jame dalyvauti. Ir APP e šešėlinė pranešėja štai, ką nori pasakyti. Aš džiaugiuosi pasiūlymą dėl Europos e, prieigos teisės akto, nes tai yra labai svarbu, svarbi žinia 80 milijonų neįgaliųjų Europoje. Tokiems žmonėms nepriklausomas gyvenimas gali tapti realybę. Skaitmeniniai sprendimai gali palengvinti prieigą ir e, ją užtikrinti bus galima e, daugiau kur. Šis teisės aktas pagerins bendros rinkos funkcionavimą e, ir geriau bus galima paslaugas ir prekes pasiūlyti žmonėms Europoje. Dėl to padidės kaštai įmonėms, todėl mes užtikrintume, kad šios e, direktyvos reikalavimai neuždėtų pridėlės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šiandien taip pat norėčiau pasakyti, kad reikėtų užtikrinti, kad prieigos teisės aktas ir jo taisyklės atitiktų e, kitiems ES teisėms aktams. Šiandien jau kalbėjome, kad vyks trialogas apie e, viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainių prieinamumą Labai svarbu tuos teisės aktus suderinti, abu teisės aktai turi būti nuoseklus, kad būtų galima išvengti e, kažkokių nepageidavimų dalykų. E, žiniasklaidos paslaugų direktyva taip pat turi būti įvertinta ir e, audiovizualinis turinys turi būti pasvertas. Aš e, laukiu bendradarbiavimo ir esu įsitikinusi, kad parengsime subalansuotą teisės aktą, kuris pakeis Europos piliečių gyvenimus. Ačiū. Olga Šenleva. Děkuji za slovo a chtěla bych poděkovat. Ačiū. Aš e, žinau, kad šis teisės aktas e, turi būti detaliau išanalizuotas, bet aš noriu pagirti pranešėją, kuri yra sukaupusi daug patirties. Visiškai sutinku daugeliu atveju su tuo, kas jau buvo pasakyta. Todėl Nekartosiu to, kas jau paminėta. Galbūt sutelksiu dėmesį į klausimą, kuris man iškilo klausant prezentacijos. Manau, kad šis teisės aktas labai svarbus. Mūsų laukia labai daug darbo jį tobulinant ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasimokyti iš kitų pranešėjų darbo, kaip, pavyzdžiui, kalbama yra apie valstybinių įmonių interneto svetainių prieinamumą. Ta tema labai sudėtinga, <clears throat> bet netiek sudėtinga, kaip čia, šiame pranešime aptarime prieigą. Mūs, mes turime sutelkti dėmesį į tai, kad reikia suderinti Europos parlamento ir tarybos pozicijas – Tada mes galėsime rasti bendrą poziciją. Ji neturi būti per daug komplikuota, nes e, neįgalėjai žmonės, kaip ir kiti asmenys, kuriems šis teisės aktas skirtas, turi naudotis šio darbo rezultatais kuo greičiau, daug nevėluojant. Ir aš pasisakau už tai, kad darbas būtų baigtas kuo sparčiau. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų. Klausimas komisijai. Komisijos nuomonė. Kurios temos bus problematiškiausias? E, iš to, ką jūs komisijoje jau išgirdote, koks jūsų įspūdis? Mano klausimas dėl 12 straipsnio. Ten yra kalbama apie naštą, kuri būtų uždėta e, mažoms ir rutinėms įmonėms. Kaip galite šią nuostatą paaiškinti? kaip galime išvengti e, nustatomų taisyklių išvengimo ar apėjimo. Ta pati tema ir prieigos apibrėžimas. E, čia apibriežti turėtumėm labai aiškiai apibriežti. Reikia iškaus rezultato, nes jeigu apibriežtis nėra pakankamai taiklios, nule, jos leidžia e, lankščiai jas interpretuoti ir kartais būna netenkinami būtiniausi kriterijai. Aš noriu, kad šis dokumento projektas nebūtų per daug komplikuotas, bet kaip jau sakiau pačioje pradžioje, mano nuomonė šis teisės aktas nepaprastai svarbus. Todėl mes turėtumėm pirmiausia galvoti apie tuos, kam jis yra skirtas ir tai, kokios naudos jis atneš tiems žmonėms. Aš džiaugiuosi bendradarbiavimu su jumis. Ačiū. The ECR shadow is not here, but Dan, will you speak for the ECR? Thank you, Chair. Uh... Ponas Dalton, atsar vardu. Mes savo ruoštų pritarėme šio pasiūlymo tikslui Tačiau e, apimtis ir poveikio vertinimas mums kelia rimtų susirūpinimų, ypač poveikio vertinimas, nes e, trūksta turbūt įrodymų, kad tai būtų reikalinga. Komisija sakė, kad šis dokumentas buvo atidžiai parengtas. Aš su to nesutikčiau. Net e, prieš mums pradedant apie tai kalbėti, jūs išskyrėte šį sakinį. Aš manau, kad tai rodo, kad jūs patys suprantate, kad trūksta formuluotės taiklumo. 2020 metais yra numatoma pradėti taikyti šį teisės aktą. Aš manau, kad laiko turime nepakankamai. Dokumente yra galvojama tik apie keletą sektorių, apie keletą valstybių narių. Susidarys labai didelė painiava visoje Europos Sąjungoje. Yra painiamos parekės ir paslaugos. Panašu, kad kartais net nesuprantama, kaip paslaugos yra teikiamas. Todėl aš nemanau, kad šis dokumentas būtų geresnio reglamentavimo pavyzdys. Jau iš paviršiaus jis netrodo toks. Iš pilno žvilgsnio jis toks netrodo. Ir aš kaip jau sakiau, 2013 metais poveikio vertinimas buvo atliktas. Šiais skaitmeniniais laikais treji metai yra milžiniškas laiko tarpas. Aš nemanau, kad šis poveikio vertinimas dabar dar atitinka mūsų poreikius. Europos komisija turėtų organizuoti arba naują poveikio vertinimą, arba bent jau senai atnaujinti. Taip pat IMKO komitetas uh, prašė, kad būtų atliktas poveikio vertinimas, nes jeigu norime, kad šis teisės aktas būtų geras ir teisingas, reikia gero poveikio vertinimo, turime jį labai gerai suprasti, nes kitaip net ir geriausių intencijų turėdami mes tik sukursim papildomą naštą įmonėms. Kalbant apie konkrečius pastebėjimus, manau, kad dabar turėtumėm stengtis e, pritaikyti išlygą viešiesiams pirkimams, valstybiniam transportui ir finansiniams paslaugoms, nes Kitaip, o šiaip reikalavimai, kurie yra sukūriami, nieko naujo neįneša, jie yra sukurti kitose teisės aktuose. Taigi dar kartą galiu pakartoti, kad darbo pradžiai visų pirma reikia um, poveikio vertinimo ir mes siūlome, mes galime dar kartą pakartoti, kad pasiūlymo tikslas yra geras, bet um, mums atrodo labai problematiškas komisijos pateikimo būdas. Ačiū. Mr. Soltis. Ponas Soltis. Uh, spoštovana predsedujoča, uh, spoštovani predstavniki uh, Evropske. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū Europos komisijos atstovėms. Aš norėčiau padėkoti komisijai už parengtą pasiūlymą. Mes šio pasiūlymo laukime jau ilgą laiką. Yra žmonių, kurie sako, kad pasiūlymas nėra pakankamai ambicingas, kad jis neišsprendžia prieigos klausimo bendrai, bet faktas yra tas, kad valstybės narės labai ženkliai skiriasi, kalbant apie šių problemų sprendimą. Skiriasi ir Europoje taikomi teisės aktai. Turėtumėm užtikrinti galimybę visiems pasinaudoti prekiamis ir paslaugomis. Tai yra pagrindinis šios direktyvos tikslas. Aš sutinku su kolega, kuris kalbėjo prieš mane. Poveikio vertinimas turi būti visako pagrindas. Taip mes galėsime e, rasti tvarių sprendimų, kurie pasitarnaus ir ateityje. Tokiu būdu mes atsižvelgsime į šio pasiūlymo galimą įtaką, geriau jo poveikį pasversime. Savo nuomonę, aš savo nuomonę, manau, sakyčiau, kad dėmesį reikėtų sutelkti į Europos komisijos pastangas neuždėti per daug didelės naštos, ypač MVI. Turėtumėm užkirsti kelią techniniams problemams. Todėl Europos komisija turėtų ieškoti praktinių sprendimų, praktinių būdų, kuriuos galėtumėm aptarti. Ir tų sprendimų pagrindų mes galėsime toliau diskutuoti, kaip dirbti. Ačiū. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Tada aš porą trumpų pastabų jeigu jūs nieko prieš. Prieiga skaitmeninėjame pasaulyje yra svarbiausias elementas, todėl prieigą mes turime užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų pasinaudoti skaitmeninio pasauliu. Tačiau kuo daugiau aš skaitau šį pasiūlymą, tuo labiau man atrodo, kad tai nėra geriausias būdas pasiekti visuotinės prieigos. Jeigu pažvelgtumėm į teisės aktus dėl skaitmeninės rinkos, diskriminės aplinkos, pamatytume, kad visuomet yra akcentuojamas ateities perspektyva, inovacijos yra labai svarbios. Mes turime užtikrinti, kad visos šiandien priimamos taisyklės pasiteisins ateityje. O dabar pažvelkite tik į šį teisės aktą. Pažvelkime, pavyzdžiui, pirmą straipsnį. Dokumento taikymo apimtis. Iš karto, sakykime, kalbam apie bilietų pardavimo aparatus. Gal po trijų metų bus tai bilietai parduodami, betgi šiandien vis dažniau ir dažniau yra naudojama, naudojamasi prietaiga, e, kuri e, tarnauja prieigos direktyvos įgyvendimui ir tada paaiškės, kad po kurio laiko tos bilietų pardavimo mašinos aparato net nebereiks. Tai kam renkti tokį teisės aktą, kuris po 5-6 metų e, bus skirtas pasenusioms technologijoms? O gal aš neteisingai kažką suprantu? Gal jūs norit, kad tų senoviškų mašinų būtų dar daugiau? Aš žinau, kad Europos komisija e, pareiškė siekianti, siekianti būti tikslinga Bet e, aš irgi norėčiau paminėti poveikio vertinimo studiją. Nesuprantu, kaip jūs nusprendėte nusitaikyti į skirtingų sektorių šiuo pasiūlymu. Šis pasiūlymas tiek daug skirtingų sektorių aptarė, kad jis nebesuteikia tikslaus e, problemos sprendimo. Poveikio vertinimas, kaip jau buvo pasakyta, yra e, pasenęs, labai daug senų duomenų Kalbam apie 80 procentų BVP e, sukūriamo iš skaitmeninių technologijų ES. Bet e, tuo pat metu yra labai mažai įvertinta poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu bandom pagerinti prieigą, tai suprantam, kad tai kainuos. Bet tikrai reikia aiškesnių faktų apie atskirą sektorių, apie atskirus produktus, kas yra įtraukiama į dokumento taikymo apimti ir koks bus poveikis. Kitas dalykas man keliantis susirūpinimą. Ar mes tikrai naudojamės teisingomis priemonėmis, teisingais teisės aktais? Naujoji teisinė bazė, kurią jūs turbūt e, žinote, kad aš rengiau PPE direktyvą, Katrin rengė dujų produktų dokumentą. Turimi teisės aktai veikia labai gerai prekiams, tačiau be jokio precedento mes negalim panaudoti tos rinkos priežiūros sistemos e, programinė įranga ir interneto svetainėms. Ta, niekad nesam to panaudoję. Tas CEE e ženklinimo mechanizmas nėra labai perspektyvus. Nesam niekad jo išbandę labai greitai besikeičiančioje novatoriško skaitmeninėje aplinkoje. Tai ar dabar būtų teisinga sakyti, kad mes norim pasinaudoti CEE e ženklinimu, kuris e, yra skirtas produktams, užtikrinant jų saugumą, vartotojų prekiams. Ir panaudosime jį skaitmeninėms paslaugoms, pavyzdžiui, kai kalbame apie prieigą. Kiek aš suprantu CEE e rinką? nelabai sparčiai keičiasi. Vartotojų prekių saugumas neturi keistis labai greitai, nėra tokios būtinybės. Todėl aš visiškai e, remiu e, prieigą skaitmeninėje aplinkoje, bet aš nesu šimtų procentų įsitikinusi, tiesą sakant, visai nesu įsitikinusi, kad atlikus šį poveikio vertinimą buvo pasirinkti sektoriai teisingai arba kad mes teisingai pasirinkome priemonės tikslams pasiekti. Norėčiau, kad čia būtų padirbėta šiek tiek daugiau. Robert, ar norėtum dar kartą pasisakyti, ar jau išklausykim komisijos? Non, nu, je, enfin, une seconde, j'ai été très long tout... Ne, aš labai ilgai kalbėjau, tai dabar labai trumpai galiu. Bet kokiu atveju dėkoju kolegoms, kurie jau pasinėrė į šį dokumentą, tai rodo, kad uh, E, tai yra strateginė tema mums visiems. Visi pateikėm klausimų komisijai, kurie tiesą sakant vienas nuo kito netaip jau smarkiai skiriasi. Ir matau, kad mes gerai padirbėjom, bet aš nežinau, ar komisija jau e, galės e, pateikti atsakymus į klausimus, kuriuos mes jiems, jai pateikėme. <laughs> no, come back in commission. To... Komisijos atstovė. Pasistengsiu, kiek ir galėdama geriau atsakyti į klausimus. Iš tikrųjų, reikia daugiau diskusijų, um, norint nuodugniau aptarti šį teisės aktą ir aš tikiuosi, kad tą padarysim, dar aptarsim paminėtus dalykus. Pirmiausia buvo paklausta, kaip mes atrinkom sektorius. Ir čia paminėsiu poveikio vertinimą. Ten aiškiai išdėstyta. E, beje, šiaip jau labai platus darbas buvo nuveiktas, buvo e, dirbama pakopiui. 15 puslapis, turiu galvoj, poveikio vertinimo. Pirmiausia, nuo ko pradėjom. Pirmiausia, mes e, pradėjom nustatinėti galimas rytis, kurios patenka į Junktinių tautų konvencijos apriepti ir dabartinius ES teisės aktus ir mes parengėm produktų ir paslaugų, kurie būtų svarbus šios direktyvos kontekste sąrašą. Be to, aišku, mes pasiremėm tuo, kas buvo pasakyta per viešasias konsultacijas, būtent kas atrodė suinteresuotom šalim svarbiausia. Kitas etapas buvo paslaugų ir produktų ir paslaugų atranka, prioritetų nustatymas. Čia atlikom uh, kokybinį ir kokyb, kiekybinį vertinimą, vėl atsižvelgiami viešasias konsultacijas į tai, kas yra ES teisės aktuose, e, vėlgi tuos įvairius reikalavimus. Tad nustatėm prioritetus, po to mes tada jau nuodugniai įvertinom valstybių narių prieinamumo įstatymus, Ir čia pasižiūrėjom, kokių, reikal, kokių po, kel, požiūrių laikomasi, kokie tie prieinamumo reikalavimai keliami. Ta tokia nuodugni analizė buvo atlikta ir tada jau atrinkom produktus ir paslaugas. Ir poveikio vertinime kaip tik ir išdėstytas tas pakopinis mūsų darbas, per kurį mes atrinkom produktus ir paslaugas. Nustatėm jų sąrašą. Toliau buvo klausimas apie rinkos priežiūros institucijų vaidmenį. Taip, tokios institucijos tikrai turės vaidinti labai svarbų vaidmenį, jos turės tikrinti. Maničiau, kad tokios institucijos tikrai gerai gali tą daryti, jos turi infrastruktūras, jos turi jau darbo metodus tam tikrus, turi teisinį tam tikrą pagrindą, tačiau reikės pirmiausia dar tobulinti tokių institucijų kompetenciją, tiesiog ekspertų žinias, po teisės akto prieimimo. Toliau dėl laiko terminų dviejai metai perkelimui ir ketveri metai numatyti tiesiog to teisės akto taikymui. Čia tikrai labai svarbu numatyti tinkamą e, laiko terminą įmonėms prisiderinti, bet to mes, aišku, nepamiršom ir produktų ir paslaugų produktų gyvavimo laiko ir kartu, aišku, atsižvelgiam ir į vartotojus, kuriems e, tas teisės aktas galėtų išeiti į naudą. Tad mes ir manėm, jog geriausias sprendimas tai šešeri metai, kad direktyva galėtų jau pradėti taikyti, taikoma ir po to po penkerių metų atlikti tarpinę direktyvos peržiūrą. Dar buvo klausimas apie būtent apie neproporcingą naštą. Tai manėm, kad pačios valstybės narės turėtų spręsti dėl aplinkos, kokioje aplinkoje paslaugos atrinktos turėtų būti teikiamos taikant ar netaikant prieinamumo reikalavimų. Kitas klausimas. Kaip užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp ūkio subjektų atsakomybės ir rinkos priežiūros institucijų. Ir tame kontekste buvo paklausta, dėl tų funkcinių reikalavimų, kaip mes išliksim tame lygyje. Taip, aišku, ypač informacijų technologijų srities pokyčiai tiesiog šoliuoja į priekį ir mes todėl nenorėjom leistis į per daug detalių neuždėti tramdomųjų mar marškinių įmonėms, nes uh, jeigu dabar tie funkciniai reikalavimai būtų per daug detalūs, tai vėlgi mes nenorom pažabotume įmonių veiksmus. Vis dėlto direktyvoje numatyta štai kas, jei bus poreikis renkti kokį nors standartą ar standartus, tai bus įmanoma padaryti ir bus galima renkti bendras techninės specifikacijas, jeigu tik tai tokių reikės. Be to, jūs manęs klausit, apie tai, kokia padėtis taryboje šiuo klausimu. Sausio pabaigoj taryboj jau prasidėjo šios direktyvos pasiūlymo aptarimas ir galiu bendrai pasakyti, kad taryba pritarė pasiūlymo tikslui. Na dabar dėl poveikio įmonėms, ypač mažosiams vidutinėms tai dar yra nemažai praktinių neatsakytų klausimų, ypač gilinantis į atskirus straipsnius, matyti aišku, kad reikės dar nuodugniau aptarti tuos straipsnius ir valstybės narės dabar stengiasi koordinuoti savo skirtingų įstaigų požiūrį, nes vėlgi čia uh, skirtingų tų valstybės institucijų požiūris nevienodas. Dar buvo paklausta apie poveikio vertinimą. Tai vėlgi, aš dar kartą pakartosiu, poveikio vertinimas buvo atliktas labai rimtai, labai nuodugniai. Per poveikio vertinimą e, buvo vertinama ateities padėtis 2020 metais, tačiau dabar jau tikrai žvelgiama į ateitį ir padaryta tokia išvada per poveikio vertinimą, kad vis didėja teisės aktų susifragmentavimas ir tai reiškia sąnaugas, sąnaudas, sąnaudas O mes norėtume priešingos padėties, norim, kad mūsų įmonės turėtų geresnių sąlygų konkuruoti, tiesiog konkuruoti rinkoje, pasaulio rinkoje ir kad mūsų vartotojai galėtų geriau pasinaudoti vidaus rinką. Kai dabar pirmą kartą buvo atliktas, e, tai yra pateiktas poveikio vertinimo tekstas, gavom uh, gavom komentarų pirmą, antrą kartą, bet kaip jau sakiau, pakartosiu, kad komisija atliko nuodugniai poveikio vertinimą ir jo pagrindų pateikė teisės akto pasiūlymą, tad tikrai mes laikėmės geresnio reglamentavimo žaidimo taisyklių. Ir, kaip jau sakiau, vyko e, viešosios konsultacijos, jos baigėsi ir mes rengiam darbinį dokumentą, kuriame šiaip jau bus e, susintetinti visi tie komentarai, pastabos, e, kurių mes gavom per viešasias konsultacijas. Ir galiausia, dėl CEE e ženklinimo. Paslaugos neženklinamos CEE ženklų. Mes pasinaudojom naujais teisės aktais tiksliau pasinaudojom dabartiniais teisės aktais, tiesiog paieškojom įkvėpimo e, iš tų e, naujausių teisės aktų. Ir dabar dar žiūriu, ar nebūsiu praleidusi jokio klausimo. Tad tiek. Ačiū. Labai ačiū visiems baigiam komiteto posėdį ir rytoj susirinksim 9 valandą rytą. Gal tik tai norėčiau priminti ir perspėti, kad rytoj bus nemažai balsavimų ir sudėtingų balsavimų tikrai. Tad norėčiau visus paraginti e,